Et si vous êtes d'accord. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are going to start the meeting. Ponios ir ponai, labą dieną pradėsime posėdį. Pirmiausia, patvirtinsime darbo atvarkę. Nemanau, kad kas nors norėtų pakomentuoti ir paprieštarauti, taigi darbo atvarkė patvirtinta. Kalbant apie darbo atvarkę, norėčiau paminėti du dalykus. Debatai vyks rytoj, antradienį. Diskutuosime dėl padėties Egipte. Dalyvaus diskusijose ir ponas Christian Berger, EAS direktorius. Tai ir vienas dalykas, kur norėčiau pranešti, yra tas, kad darbo tvarkėje numatytas naujas klausimas, pasikeitimas nuomonėmis su Montenegro Ruotkarnijos parlamento ministrų pirmininku, parlamento pirmininku ponu Kryjo Kapič. Pirmininkas neturi pranešimų, todėl galime perėti prie kito klausimo. Posėdžių protokolų tvirtinimas spalio 18, spalio 25, lapkričio 15 Norėtumėt grįžti prie darbo verkės klausimą? Taip. Turiu klausimą. Dėl balsavimo tvarkos, balsuosime rytoj, gal būtų galima pradėti nuo ponios Vaiderio pranešimo, nes mūsų šešėlinė pranešėja gali būti tik tai posėdžio pabaigo, pradžioje, todėl būtų labai gerai pakeisti balsavimo tvarką, kad ponia Vaiderė galėtų dalyvauti ir būtų balsuojama už jos pranešimą pirmą. Pirmininkas, ar niekas neprieštarauja? Pone Preda, ar neprieštaraujate? Pone Aučiakai? Prašom. Okay, then, uh... Kągi, kadangi niekas neprieštarauja, pakeisime balsavimo tvarką. Ačiū. Taigi, grįžtame prie posėdžių protokolų tvirtinimo. Pakartosiu. Spalio 25, spalio 18 pirmą, tada spalio 25, tada lapkričio 15 ir lapkričio 26-27 dienos protokolai. Jeigu niekas neprieštarauja, panašu, kad neprieštarauja, iš, išvardytų posėdžių protokolai yra patvirtinti. Ketvirtasis darbo atvarkės punktas. Išsami Kroatijos 2012 metų stebėsanos ataskaita. Prieš pradedami siūly, e, svarstyti projektą, e, rezultatus projektą dėl Kroatijos, norėčiau pasveikinti Kroatijos parlamento delegaciją, kuri šiuo metu lankosi Europos parlamente. Mėly draugai, šiam komitetui didelė garbė jūs priimti. Sveiki atvykę. Taigi, dabar perėsime jau prie mūsų klausimo. Išsami Kroatijos stebėsinos ataskaita. Ši ataskaita bus paskutinė šio komiteto skelbiama ataskaita dėl Kroatijos. Kroatija taps 28 Europos Sąjungos nare šiais metais Liepos 1 dieną. 24 valstybės narės jau ratifikavo Kroatijos stojimo sutartį. Norėčiau pasinaudoti progą ir paraginti valstybės narės, kurios dar neratifikavo šios sutarties, tai Slovenijos, Danijos ir Vokietijos, užbaigti ratifikavimo procedūras, tai padaryti laiku, tam, kad Kroatija galėtų įstoti į Europos Sąjungą pagal vis, e, tą darbo tvarkę, tvarkaraštį, kuris buvo visiems visų patvirtintas. Taip pat džiaugiuosi ir sveikinu e, Kroatijos ir Slovenijos pastangomis įspręsti Liublianską banko e, problemas. Dabar perduosiu žodį mūsų svečiu, e, perduosiu žodį ponui Raučiakui, jisai pristatys dokumentą, buvo 62 pakeitimai pateikti. Ačiū pirmininkė, kaip sakėte, čia jau antras svarsimas, 62 pakeitimai buvo pateikti, jie dauguma yra visi konstruktyvūs. Ir prisideda iš tikrųjų prie tobulinimo šio dokumento. Matome, kad Europos parlamentas yra um, suvienės, laikosi vienos nuomonės, visos politinės frakcijos laikosi vienos pozicijos ir Pagrindinė žinia yra ta, kad Kroatija eina teisingų kelių ir, ir galės 2013 m. Liepos 1 stoti Europos Sąjungą. Kroatija iki šiol e, jau įvykdė 10 užduočių, kurios buvo e, įrodyto, e, nurodytos 2012 metų spalio komisijos ataskaitoje. Tai pavyzdžiui, Noimo prie Adrijos jūros atitinkamų e, sienos pas, apsaugos e, pastatų įkūrimas taip toliau. Kroatija stiprino ir teisės viršenybę, ir teisingumą, ir kovojo su korupcija aukštų lygių. Manau, kad visi pritarė šiame parlamente, kad e, įstatymo viršenybė turėtų likti prioritetu Kroatijos vyriausybei ne tik tai iki Liepos mėnesio, bet ir vėliau tačiau tai turėtų būti jų vietinis procesas, kurį e, parlamentas turėtų stebėti. Būtent todėl kolegos iš nacionalinio parlamento atvyko, taip pat žinoma ir pilietinė visuomenė turėtų stebėti tą procesą. Taip pat yra pakeitimų dėl regioninio vaidmens Kroatijos regione Taip pat mes pabrėžiame, kad labai svarbu išspręsti dvišalius nesutarimus, kad nebūtų blokuojamas atskirų šalių stojimas į ES ir pasiruošimas. Ljubljanska banka atvejs irgi minimas. Vasario 6 dieną susitiko ausinio reikalų ministrai ir paskelbė, kad buvo prieita preliminaraus susitarimo, kiek žinau kovo 11 ministrai pirmininkai iš abiejų šalių susitiks ir tikiuosi, ir aš ir tikriausiai ir kiti tikisi, kad abi šalis puikiai supranta, kokia svarbi ši problema ir kaip, kaip svarbu yra ją, ją rasti sprendimą. Taigi tikėsimės, kad kovo mėnesį jau ministrai pirmininkai bus radę sprendimą, o tada jisai bus patvirtintas ir E, ministerijų ir parlamentų lygmenių. O tam rei, to reikia, kad Slovenija ratifikuotų e, stojimo, stojimo sutartį. Taigi norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už labai konstruktyvų požiūrį ir bendradarbiavimą ir laukiu jūsų komentarų. Ačiū. Thank you, Mr. Rapporteur. Now... Ačiū pranešėjai, o dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir pirmiausia žodis Bern Posa. Bon Ačiū pirmininkė. Noriu pirmiausia atsiprašyti, esu truputėlį peršalęs, taigi mano balsas neskamba taip, kaip turėtų. Norėjau tik paminėti, kad bendradarbiavimas su pranešėju Livaru Ročiaku vyko labai sklandžiai, visos frakcijos pritarė pagrindiniam šio pranešimo nuostatoms ir dalyvavo jas rengiant pirmininkė teisingai paminėjote, tai bus paskutinis pranešimas Kroatijos tema mūsų komitete rengiamas, tačiau noriu truputėlį patikslinti, mes vertiname šiame pranešime dabartinę padėtį, rengdamiesi įvertinti būsimą komisijos pažangos ataskaitą, tačiau noriu priminti, kad parlamentas įsipareigojo pritarti teisiškai 2011 m. gruodžio 1 dieną balsuodamas pritarti Kroatijos stojimui į Europos Sąjungą ir po to Kroatijos tauta pritarė stojimui referendumo metu ir prasidėjo ratifikavimo procedūra. Taip pat noriu priminti, kad visi ES valstybių ir vyriausybių vadovai pasirašė stojimo sutartį. Ir dabar tikrai nereikėtų bandyti, svarstant puikiai parengtą kolegos Rūčiuko pranešimą, vėl pradėti visą procedūrą iš pradžių visos procedūros mes pradėti čia tikrai neketiname, mes tik tai reaguojame į tuos e, septynis punktus, dėl kurių komisija po kelių savaičių pateiks savo parengtą ataskaitą ir tikrai neturėtume elgtis taip, lyg Kroatijos stojimo klausimas vėl būtų iš naujo įtraukiamas į darbo tvarką. Noriu kreiptis į tris šalis, kurios neratifikavo stojimo sutarties, tai yra Slovenija, Danija ir E, mano šalį Vokietiją, tikrai jaučiuosi labai nelaimingas dėl to, kad Vokietija, kuri stojimo proceso pradžioje buvo viena iš didžiausių Kroatijos rėmėjų, dabar liko tarptų paskutinių šalių, kurios dar neratifikavo stojimo sutarties politinių priežasčių su e, tuo susijusių nėra jokių, tačiau kai kurie tvirtina, kad e, <clears throat> vis tik tai tokių priežasčių esama, nors iš tikrųjų taip nėra. Labai džiaugiuosi, kad sugebėjome pasiekti, jog visos frakcijos dar kartą patvirtintų tą mūsų uždegtą žalę šviesą Kroatijos stojimui Liepos pirmą dieną šių metų ir savame suprantama, kad mes raginame tas šalis, kurios dar neratifikavo narystės sutarties, ją ratifikuoti ir mūsų pranešime taip pat kreipiamas dėmesys į tai, kad e, Europos parlamente jau dabar, jau darbė dalyvauja Kroatijos stebėtojai, taigi mes negrįžtame į proceso pradžią, mes jau esame jo pabaigoje. Labai ačiū, ponai Posiltai, dabar steiksiu žodį į Vavaigalių. Ačiū pirmininkė. Taip, aš irgi pritariu ponui Poselt. Šiandien mes tikrai nenorime kelti naujų problemų susijusių su Kroatijos įstojimą Europos Sąjungą. Priešingai mes esame įsitikinę ir, ir, ir stengia, įsitikinę, kad um, Kroatija tap šių metų Liepos 1 ES nare ir stengiamės, dirbame tą linkmę. Todėl norėčiau pasveikinti ir mūsų kolegas iš Kroatijos parlamento, kurie lankosi šiandien mūsų posėdėje. Manau, Labai svarbu, kad užsienio reikalų komitetas Kroatijai pasiūstų žinę, kad mes tikrai laukiame Kroatijos prisijungiant prie ES šeimos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kaip puikiai buvo bendradarbiaujama, kaip ir ponas Raučiakas sakė. Žinoma, mes kaip skirtingų frakcijų nariai turime skirtingus prioritetus ir kartais skirtingose vietose dedame kirčius, skirtingus dalykus pabrėžiame, bet vis tiek manau, kad mums pavyko susitarti dėl pačių svarbiausių klausimų, kurie yra naudingi tam, kad, Europ... kad Kroatija taptų ES nare. Aš liberalų vardu norėčiau pasakyti, kad mes visada pasisakėme už ES plėtrą, taip pat ir už Kroatijos įstojimą. Mūsų frakcija pateikė įvairių pakeitimų šiam dokumentui. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du pakeitimus. Vienas jų Viename jų kalbama apie pagarbą e, tautiniams mažumoms. Atsiprašau, visoms mažumoms ir nacionalinėms ir kitokioms mažumoms. Šiuo atveju turiu galvoje LGBT tautinę. E, LGBT mažumas. Taigi, šiame pakeitime buvo kalbama apie Kroatijos katalikų bažnyčios mokymą ir pasisakymus. E, Kroatijos katalikų bažnyčia labai grubiai kalba apie, neprimtinai kalba apie homoseksualų mažumą ir tai yra neprimtina Europos Sąjungai. Kitas svarbus dalykas galima galima, surgo, galima sudaryti galimybę grįžti visiems Kroatijos piliečiams, kurie, buvo, kurie per karą buvo ištrimti arba pabėgo, kad jos galėtų grįžti į Kroatiją. Čia turiu galvoje e, Kroatijos serbus. Taigi, duris turi būti atviros, kad šie asmenys galėtų grįžti į Kroatiją. Tai turėtų būti ne tik tai raštiškas įpareigojimas ar raštiška galimybė, bet reali galimybė. Kitas klausimas yra e, Liublianos bankas. Aš asmeniškai esu tikras, kad tai nebus rimta problema. Nemanau, kad tai e, bus kliūtis, dėl kurios Kroatijos įstojimas ES bus atidėtas. Tikrai nemanau. Visos politinės frakcijos Europos parlamente E, pritarė, kad tai yra labai svarbi, dabar aktuali situacija, kad yra prioritetas, kurį reikia įspręsti kuo greičiau. Taip pat tiesa, kad politinė padėtis, politinės padėties vystimas šalyje irgi gali būti šiek tiek sudėtingas, bet visi pritarė, kad tai nebus kliūtis. Turiu galvoje, kad vyks rinkimai, neaišku, kas liks valdžioje, kas pastrauks iš valdžios. Kaip ten bebūtų, Slovenija kaip šalis e, pritarė Kroatijos stojimui į ES. Pirmininkė, manau, kad mes neturėtume kreiptis į visus parlamentus, kurie neratifikavo stojimo sutarties. Kodėl? Todėl, kad ratifikavimo procesas yra demokratinis procesas ir kiekvienoje šalyje jis yra šiek tiek kitoks. Ir esu tikras, kad nepriklausomai, kiek prireiks šalims laiko, vis tiek tas procesas baigsis teigiamai, jisai pasieks, bus, bus sėkmingas. Ačiū. Ačiū Jums. Dabar žodis poniai Franciskai Brantner. Ačiū. Mūsų frakcija taip pat sveikina atvykusius kolegas iš Kroatijos. Norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Ručiakui, taip pat šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą per paskutinės savaitės. Manau, kad mūsų surastas kompromisas yra geras, puikiai subalansuotas. Manau, kad tai bus geros gairės ir Kroatijos vyriausybei ir Europos komisijai. Mes pateikėme keletą pakeitimų kad rezoliucijoje būtų aiškiau nurodytos kai kurios likusios problemos. Ir kompromisiniuose pasiūlymuose jau į kai kurias rytis atsižvelgta. Kaip jau minėjau, Kroatija dar turi sustiprinti savo pastangas teisės viršienybės rytyje, kovoje su korupcija, taip pat e, persikiojame už baudžiamosius nusikaltimus. Bet esu įsitikinusi, kad Kroatija tikrai įstos į Europos Sąjungą šią vasarą ir e, laukiu šio įvykio. Manau, kad reikia užtikrinti tai, kad ratifikavimo procesas nebūtų panaudotas dvišaliais tikslais. Ir parlamentas norėtų aiškiai tuo požiūriu išsakyti nuomonę ir pasakyti, kad dar yra sričių, kurias nustatė komisija, kuriuose reikia šį vietą patobulinti prieš stojimą. Bet tai neturėtų būti daroma dvišalių susitarimų būdu. Kai kurios šalys galėtų būti pavyzdžių ir norėčiau pakartoti tai, kas jau buvo užsakyta. Tikėmės, kad ratifikacijos procesas įvyks greitai Na ir pabaigai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du mūsų pateiktus pakeitimus, e, kurie išties remiasi Kroatijos patirtimi, bet juos verta paminėti. Tai 57 pakeitimo antra dalis ir pakeistas trečias pakeitimas. Ir tai e, šiame pakeitime rašome apie tuos dvi šalius klausimus. Ir mes siūlėme arbitražo mechanizmo palengvintą taikymą ES, kuris padėtų šalims spręsti dvišalius konfliktus, kad jie nesutrukdytų joms stoti ES. Manytume, kad tai būtų naudinga ir tuo pačiu mes galėtume pasakyti, kad e, nenorime kištis į visą kitą stojimo procesą. Kitas pakeitimas yra 61 ir jame rašoma apie pilietinės visuomenės ir nacionalinius parlamentus. Ir iš ties būtų puiku gauti vertinimą, kaip Kroatijos parlamentas dalyvavo šiame procese ir kaip pilietinės visuomenės dalyvavo, kad tuo ateityje būtų galima remtis. Norėčiau paprašyti jūsų pritarti šiems pakeitimams ir ačiū Jums už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju. O dabar žodis poniai Monikai Makuliai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Euro... Kroatiją, kad šiais metais taps dar viena ES nare ir perduoti nuoširdžiausius linkėjimus Kroatijos žmonėms. Antra, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad atsižvelgė į daugumą mano pasiūlytų pakeitimų dėl teismų ir korupcijos sukčiavimo klausimų, taigi ačiū, kad atsižvelgėte į mano pasiūlytus pakeitimus. Taip pat suprantu tai, kad Kroatija vis dar turi dirbti dėl teisės viršinybės klausimo, ar tai turėtų būti prioritetas. Trečia, norėčiau priminti, kad pateikiau pasiūlymą dėl pakeitimo ir tame pakeitime priminiau, kad turi būti ir toliau dedamos pastangos gyvendinti priemonės kovojant su korupcija ir kad ES bendradarbiautų su Kroatijos institucijomis ir kad vertintų interesų konfliktus, korupcijos klausimus ir tai, kaip buvo įgyvendintos reformos. Mano nuomonė, tokia priemonė būtų naudinga Kroatijos žmonėms, nes jiems reikalingo, kad tokios reformos būtų tęsiamos. Tai atitinka jų interesus, tai atitinka Kroatijos interesus, kuri turi tęsti šias reformas ir dirbti kartu su komisija, nes tai būtų ir pagalba, ir parama Kroatijai. Taigi, tai neturėtų būti suprasta kaip kokia nors nuobauda, bet kaip pagalba. Norėčiau pateikti pavyzdžių, kodėl kai, kas, kai kurie dalykai dar neparengti. Mums reikia priimti politinį sprendimą, priimti uh, šalį Europos Sąjungą ir reformos dar ne visiškai gyvendintos, tačiau mums reikia garantijų, kad jos bus tęsiamos. Taigi, kai kurios klausimus reikia stebėti, pavyzdžiui, interesų konflikto klausimą. Komisija, kontroliuodama šį klausimą, dar e, nemato pasiekimų, kad ta priemonė veiktų ir neaišku, kada ji pradės veikti. E, ir šioje srityje mums reikalinga tokia priemonė, toks mechanizmas. Štai kitas pavyzdys. Ministerijose politikai, tu, politikai yra skiriami remintis jų politinė priklausomybė. Dar vienas pavyzdys tie asmenys, kurie yra valstybinių įmonių valdybose, jie taip pat yra skiriami pagal priklausomybę politinėms partijoms ir šiuo klausimu irgi reikalinga pažanga. Štai dar vienas pavyzdys - politinių partijų finansavimas ir naujas įstatymas pakeitimai dar nepatvirtinti, bent jau prieš dešimt metų nebuvo patvirtinti ir įstatymas neįgyvendinimas. Taigi mums reikia užtikrinti, kad įstatymas bus įgyvendinamas tinkamai ir e, kad bus suderinta šis klausimas su ES naryse galiojančiais įstatymais. E, reikia stebėti kovo su korupcija priemonės. Susitikimai vyksta tik kartą per šešis mėnesius. Taigi visi šie klausimai turėtų būti tos, to mechanizmo, tos priemonės sudėdamoji dalis, kad komisija kartu su Kroatijos institucijomis parengtų tokią procedūrą, kuri padėtų stebėti šiuos mano paminėtus klausimus ir kad vėlgi Kroatijos valdžios institucijoms būtų teikiama parama, kad tos priemonės būtų tinkamai gyventinamos. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Norėčiau paprašyti kolegų pasisakyti trumpai. Toliau žodis Danijai. Fain. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Kroatija bus mūsų sėkmės istorija. Savame suprantama, kad Kroatijos stojimas yra labai svarbus e, priekybos ir ekonomikos prasme visiems vakarų Balkanams, Balkanų šalims, kurie beldžiasi duris, yra labai tai svarbi žinia. Žinia, kad plėtra yra tikrovė ir kad plėtra vyksta. Ir tai priklauso tik tai nuo šalies vyriausybės įsipareigojimų. Kaip sakė kolega Raučiak, Kroatija įgy, į, įvykdė visus įsipareigojimus ar beveik visus įsipareigojimus ir tikiuosi, kad e, procesas vyks sklandžiai. Ponas Janas Janša, Slovenijos prezidentas, tiesą sakant, sureagavo labai netikėtai, turint galvoje Liublianos banką. Tačiau tikiuosi, kad tai netaps kliūtimi ir bus rastas sprendimas. Tikiuosi, kad kovo 10 dienos aukšto lygio susitikimo metu bus išspręstas šis konfliktas, kuris nėra vien tik tai dvišalis konfliktas, jisai jo šaknis yra Jugoslavijos susiskaidime. Kaip kolegos sakė, dar nežinome, kokia bus vyriausybės situacija Slovenijoje, kai baigsis rinkimai, bet svarbiausia yra ratifikuoti stojimo sutartį ir mano frakcija tikrai labai norėtų, kad tai būtų padaryta kuo greičiau. Todėl tikimės, kad pirmiausiai Slovenijos parlamentas ir vyriausybė ratifikuos uh, sutartį ir tikimės, kad Slovenija netaps paskutinę ratifikavusią šalimi. Norėčiau pasveikinti poną Raučiaką už puikiai atliktą darbą. Mes tikrai aktyviai dirbome dėl tais klausimas, kurie susijęs su Kroatijos sustojimu Europos Sąjunga. Norėčiau paminėti kelis dalykus. Pirmiausiai, stabilizavimas ir integracija į Europos institucijas. Kroatija dalinasi savo patirtimi su kitomis vakarų Balkanų šalimis. Iš tiesų tai yra toks procesas, kuriame yra ir, ir, ir kalnų, ir nuokalnių, bet reikia eiti į priekį, reikia kreiptis į Kroatijos vyriausybę, kad jie pabrėžtų didesnį prioritetą e, teiktų žiniasklaidos laisvę, kur yra tampo, tapusi problema ne tik tai Kroatijoje, bet ir kitose Balkanų šalise. Sidujočiai. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti kolegas iš Kroatijos parlamento. Labai džiaugiuosi, kad jie šiandien dalyvauja mūsų posėdėje. Tikiuosi, kad jie stebi mūsų paskutinės diskusijos dėl Kroatijos pažangos. Turiuomenėje paskutinės diskusijos mūsų komitete vykstančias. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad e, Liublianska banka klausimas tapo vienu svarbiausiu mano šalies premjero darbo atvarkėje ir atrodo, kad ši problema bus sprendžiama asmeniškai. Norėčiau kreipti dėmesį į tą aplinkybę, kad pasiekime galutinį stojimo etapą ir kad jame pademonstruosime Kroatijai paramą kurios jie nusipelnė. Tačiau reikėtų nepamiršti ratifikavimo, staties ratifikavimo visose valstybėse. Narėse. Kalbant apie tą klausimą, kurį iškėlė ponė Fajon, noriu pasakyti, jog suprantu Slovenijos premjero priimtą sprendimą, kuriuo siekiama šiai konflikto sprendimo procedūrai suteikti didesnį patikimumą, ypač turint omenyje, kad mūsų užsienio reikalų ministro partija neseniai pareiškė pasitraukianti iš vyriausybės koalicijos. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau padėkoti pana Raučiakui už puikiai parengtą pranešimą kuris e, galbūt tapo tam tikrų įkvėpimo šaltinių nemažam skaičių parlamentarų teikusių savo pakeitimus. Pirmiausia, norėjau pabrėžti, kad e, Kroatija rimtai atsižvelgia į pažangos ataskaitoje komisijos išvardintus dešimt punktų. Ir e, mes, Kroatijos parlamentarai, praėjusią savaitę dalyvavome susitikime su užsienio reikalų ministru ir galėčiau jums tik patvirtinti, kad e, viskas vyksta sklandžiai. Veiksmai yra koordinuojami su Europos komisija. Naudodamasis progą noriu pabrėžti, kad tie dešimt punktų tik parodo, kad Kroatija dėrėjosi pagal naująją tvarką ir pradėtos, buvo pradėtos kai kurios reformos e, darybų metu jau pasirinktas modelis, kuris grindžiamas ankstesnių plėtros etapų patirtimi. Siekiant, kad stojimo dieną šalis kandidatė sugebėtų atitikti visus narystės reikalavimus. Kroatija šios kriterijus atitiko, tačiau kriterijuose nieko nėra kalbama apie stebėseną po narystės, bandant kvestionuoti arba kelti šios papildomus klausimus, jau e, tie mėginimai reikštų paties darybų modelio kvestionavimo. Kroatija yra rimtai nusteikę sukovoti su Kroatija ir pagal ES standartus ratifikavo savo teismų sistemą. 23 skyrius, kaip ir per ankstesnius plėtros etapus, buvo pats sudėtingiausias, nes jis buvo susijęs su. su pačiomis sudėtingiausiamis reformomis, o paskutinėse pastabose komisijos narys Fiulė pabrėžia, kad neįspręstų klausimų susijusių su šio skiriumi nebeliko. Dėl Liubliansko banką noriu pasakyti, kad jokio plano B nėra nei iš ES, nei iš Kroatijos pusės. Kroatija norėtų, kad e, visi visos interesuotos šalis dalyvautų sprendžiant šią problemą. Tai yra dvi šalis e, klausimas, dvi šalė problema, kuri neturėtų daryti įtakos e, bendram procesui. Puikiai suprantame, kad e, visas darybų procesas ir tokių diskusijų kaip šiandien vykstančių procesas yra atidžiai stebimas mūsų kaimininėse vakarų Balkano šalyse. Mūsų darybų procesas jiems yra tam tikras pavyzdys, todėl labai svarbu, kad e, jie susidarytų visapusišką įspūdį susijusi su Kroatijos siekiais tam, kad e, po to ir kitos Balkanų šalis es narystės kandidatės galėtų pasiekti Kroatijos keliu. Aš raginu kolegas iš tų šalių, kurios dar neratifikavo stojimo sutarties su Kroatija, paraginti savo vyriausybės tą padaryti kuo greičiau. Ačiū. Ačiū. Prašau kolegų neviršyti jums skirto ir ekrane matomo kalbėjimo laiko. Dabar suteiksiu žodį ponui Kresliu Dörfler. Ačiū, aš labai trumpai kalbėsiu, kaip esu įpratęs. Prašau susidėti ausinės. Labai džiaugiuosi, kad Kroatija greitų laikų taps ES valstybė nare. Ir labai didelius lūkesčius sieju su šią narystę. Pažįstu Kroatiją, kadangi ten praleidžiu savo atostogas, turiu nemažai draugų, kalbant apie kovą su korupcija, man svarbiausia, kad e, tos institucijos, kurios patvirtina priima įstatymus, jų ir laikytųsi, siekiant užtikrinti valdžios skiriamumą. Buvo minėtas banko atvejis, kuris yra dvišalė problema, Liblianska bankas, taip pat e, Hypa IP Adrija. E, bankas kelia nemažai problemų Vokietijoje ir kitose valstybėse narėse. Reikia paminėti, kad dabartinėse valstybėse narėse pasitaiko nemažai korupcijos atvejų. Ir tikrai tikiuosi, kad Kroatija nepaseks kai kurių valstybių narių pavyzdžių, patikint eiti atitinkamiems asmenims atitinkamas pareigas. Aš labai džiaugiuosi būsimomis galimybėmis diskutuoti su kolegomis iš Kroatijos. Ačiū. Thank you very much, uh, Mr. Rado. Dėkoju. Toliau žodis ponui Raduš. Kolegice i kolege, ja bih ovu priliku iskoristio i naglasio nekoliko osnovnih točaka hrvatskog pristupanja. Naime, Hrvatska je predpristupni proces iskoristila da gradi svoje institucije i da diže razinu demokracije. I mislim da je u tome uspjela. No. Da što nema? Hrvatski nije još Mhm. Okay. <laughs> okay. Okay, I will continue in English. Puiku, tuomet tęsiu savo pasisakymą anglų kalba. Ponios ir ponai, norėčiau pasinaudoti šią progą ir pabrėžti keletą svarbių dalykų e, susijusių su Kroatijos stojimu į Europos Sąjungą. E, Kroatija galėtų pasinaudoti šio procesu ir sustiprinti savo institucijas, taip pat pasiekti aukštą demokratinių standartų lygį. Ir manau, kad Kroatijai pavyks to pasiekti ir tuo pačiu e, ji taps ES valstybė nare. Ir kad ir būdama nare Kroatija ir toliau sieks pažangos visose šiuose rezoliucijoje nurodytose srityse, ypač žmogaus teisų srityje, kovos su korupcija, užtikrins laisvą žiniasklaidą, tuo pačiu užtikrins ir fiskalinį stabilumą ir sukurs sąlygas investicijoms. O dėl šios konkrečios rezoliucijos norėčiau padėkoti, padėkoti ponui Raučiakui už parengimą, ypač už kompromisinį pakeitimą, kuris yra puikus ir patobulina e, pasiūlymą dėl rezoliucijos. Manau, kad tai yra naudinga ne tik ponui Raučiakui, bet ir visoms frakcijoms kad būtų pasiektas susitarimas, bet norėčiau pasakyti, kad kai kuriems pakeitimams nepritariu, nes mano nuomonė jie nėra e, šios rezoliucijos klausimai, tai yra katalikų bažnyčios pozicija, e, pritariu kolegui, bet nemanau, kad tokie klausimai turėtų būti nurodyti tokiame dokumente kaip rezoliucija. Yra ir kitų klausimų, kurie ne visai tinka būti nurodytais tokiame dokumente. Dėl Kroatijos stebėsenos postojimo, manau, kad tai yra nepriimtinas dalykas, nes e, iš ties darybų procesas buvo daug reikalavimas, per visą stojimo laikotarpį stebėsena buvo griežta ir manyčiau, kad nemanyčiau, kad tokia priemonė kaip stebėsena būtų priimtina Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą. Ačiū, toliau žodis poniai Doris Pak. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegui Raučiukui. Manau, kad ponia Makovei dėl tos pačios priežasties e, minėjo, kad e, remdamėsi ankstesniais plėtros etapais Kroatijai taikėme šiek tiek kitokius reikalavimus. Kroatija turėjo įdėti žymiai daugiau pastangų nei Bulgarija ar Rumunija ir būtent dėl to Kroatija yra pasiekusi tą etapą, kurį dabar pasiekė ir aš čia noriu papriekaištauti mums patiems. Mes pasakėme, kad šalis gali įstoti tuomet, kai atitiks atitinkamus reikalavimus. Dabar jie šios reikalavimus atitinka ir mes balsavimo metu pačia didžiausia balsų dauguma pritarėme Kroatijos sustojimui. Tačiau kitas dalykas yra stebėsenos procesas, kuris yra naujai įvestas, anksčiau jo nebuvo ir dėl to e, mano ir kolegų šalyje e, žmonės galbūt neaiškiai supranta, kas čia vyksta ir buvo paminėti tik 14 klausimų, iš kurių 10 dar reikia išspręsti iki Liepos mėnesio. Jie turės būti išspręsti ir manau, kad e, galėsime ramiai laukti Kroatijos stojimo, tačiau nereikėtų elgtis su jau įstojusi šalimi kitaip nei su įstojusiamis iki jos. Kroatijos problema, aišku, yra pakankamai sudėtinga, tačiau nereikia kalbėti vien apie tą problemą Kroatijoje, Balkanuose apskritai korupcija yra pakankamai stipriai išsikerojusi. Džiaugiuosi, kad šiandien tik daug Slovenijos atstovų kalbėjo, nes tikrai nelabai galėjau tikėtis, kad viena šalis dėl tam tikrų istorinių priežasčių taip kaltintų kitą, kad darytų jai negryžtamas kliūtis susijusios su uh, įstojimo Europos Sąjunga, tikiuosi, kad Liublianska banka problema bus išspręsta, taip kaip turi būti išspręsta. Aš tikiuosi, kad Kroatijos parlamentas priims atitinkamą sprendimą dėl e, pagalių nekaišiojimo į ratus kitoms savo kaiminėms norinčioms įstoti. Vėliau į Europos Sąjungą, kadangi turėjote patys pakankamai daug karčios patirties, tikiuosi, kad taip neselgsta, kaip buvo elgiamas su jumis, aš jau džiaugiuosi. Būsimo Kroatijos narystė, ačiū poniai Pak, dabar poniai Urbat. Thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. E, ši diskusija ilga. Pirmiausia, ačiū pranešėjui, ponui Raučiakui, už e, tokią teigiamą nuomonę apie Kroatiją, kurią išdėstėte savo pranešime. Taip pat dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams, kurie, e, tikėkime, pritarė pranešėjo nuomoniai. Šiandien nekartą minėjome dvišalius klausimus norėčiau pabrėžti tai, ką ką tik minėjo kolegė Doris Pak. Mūsų parlamentas per ankstesnę kandenciją vienbalsiai balsavo už tai, kad neblokuosime savo kaimininių valstybių žingsnių. Ir mes turime tokios blogos patirties. Ir norime padėti savo kaimynams puoselėti europinės ambicijas, nes būtent tai atitinka ir Kroatijos interesus, kai dėl Liubliansko banko Yra kontroversiškų klausimų ir esame įsitikinę, kad e, šis klausimas bus išspręstas. Šiuo metu vyksta diskusijos ministrų lygmenyje ir reikia manyti, kad rasime tinkamą sprendimą. Esu įsitikinusi, kad toks sprendimas bus rastas netrukus. Kai dėl stebėsenos po stojimo, mano nuomonė, tuomet sugriūtų visa mūsų dėrybinė koncepcija. Europa, Kroatija, pasiekė vieningą konsensusą ir savo parlamente tarp politinių frakcijų ir partijų dėl stojimo į ES. Taigi kelias buvo ilgas, procedūra buvo ilga ir iš ties mūsų šalis. E, tapo kitokia, nauja, mūsų institucijos tikrai negryž į ankstesnę situaciją. Taigi šio proceso sugražinti atgal neįmanoma. Ačiū. Toliau, ponė Morinovič. Ačiū, pirmininkė. Ačiū kolegoms, gerbėmiai draugai ypač sveikinasi su ponu Raučiaku. Jau nedaug liko, kol Kroatija taps ES valstybė narė ir dabar yra pats lemiamasis, sprendžiamasis etapas. Maničiau, kad dabar jau galime džiaugtis tuo, kad šalis netrukus taps ES nare. Kaip minėjo kolegė, kovojame su korupcija, už teisės viršenybę, atliekame visas savo užduotis. Ir tai yra niekada nesibaigiantis darbas, tai yra mūsų nuolatinė užduotis. Bet kaip ką tik teigi Tane, mes esame visiškai pasiruošę kaip tauta, kaip piliečiai mes esame visiškai subrendę spręsti savo problemas. Ir esame pasirengę taikiai dėrėti su kaimynais. Tačiau norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Tai, apie ką dar nebuvo kalbėta. Tačiau tai verta paminėti. Kaip jau minėjau, mes esame pasiryžę kovoti su korupcija už teisės viršenybę, reformuoti teismų sistemą. Mes taip pat esame pasirengę pasiekti savo pasiryžimų, sukurti savo gerovės valstybę. Manau, kad tai yra mūsų užduotis ir Kroatijoje, ir visoje Europoje, nes žmonės turi mumis pasitikėti. Ačiū. For... Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdamas žodį ponui Raučekui, suteiksiu žodį poniai Langet iš komisijos. Ačiū. Kadangi mes kalbame apie tą stebėseną, kurį tu atlikti komisija, tai norėčiau priminti jums tai, kas paskutiniu metu buvo pasiektas stebėsenos rytyje. Ir galėčiau pasakyti, kad intensyviai dirbame su Kroatija ir raginame šalį padaryti viską, kas būtina, kad galėtų gyvendinti visus įpareigojimus, kuriuos įsipareigojo. Pirmiausiai keletas prioritetinių klausimų ir vienas iš pirmųjų yra privatizavimas, e, laivų statybos įmonės privatizavimas. Kroatija peržiūrėjo planus ir trečiadienį vyks kolegijos posėdis ir jeigu komisija patvirtins, tai privatizacijos dokumentai bus šio mėnesio pabaigoje pasirašyti. Kitas prioritetas yra e, konf interesų konfliktų komisijos įsteigimas. Ir e, ši komisija buvo įsteigta sausio 21 dieną, vasario 11 dieną įvyko posėdis, taigi šis prioritetas taip pat įgyvendinamas dėl pasienio kirtimo punkto. Neume vyksta statybos darbai ir šis darbas bus baigtas kovo 31 dieną. Taigi, šis darbas dar nebus baigtas, kai bus paskelbta mūsų ataskaita, tačiau darbas beveik baigiamas. Dėl vertimo klausimo, vertimo raštu Tai irgi yra vienas iš prioritetų ir mes matome, kaip greitai verčiamas, verčiami teisino dokumentai. Kai ataskaita buvo paskelbta, dar ne visi dokumentai buvo išversti, tačiau verčiama greitai ir tikėkime, kad iki įstojimo visas teisinas bus atitinkamai išverstas. Dar norėčiau Jūs informuoti dėl Kroatijos ir Bosnijos ir santykių. Penktadienį įvyko posėdis, jam pirmininkavo komisijos narys Fiulė ir e, taip pat Bosnijos ir Hercegovinos ir Kroatijos ministrai, kurie atstovavo savo šalis. Ir buvo kalbama apie pasienio valdymo klausimus po Kroatijos įstojimo. Taigi čia buvo sprendžiami ne dvišaliai klausimai, bet tie, kurie yra susijęs su e, Kroatijos į teis, ES teisino įgyvendinimo, dėl kurio gali atsirasti problemų su Bosnija ir Hercegovina. Todėl buvo konstruktyvus susitikimas, kuriame dalyvavo abiejų šalių užsienio reikalų ministrai ir buvo stengiamas palengvinti šio klausimo sprendimą po Kroatijos įstojimo ES. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Langė. Dabar ponas Raučiakas apibendrinsime diskusijas. Ačiū pirmininkė. Trumpai apibendrinsiu ilgas diskusijas. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už labai naudingus komentarus, nuomonės, pasisakymus. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad niekas nekelia klausimo, ar Kroatija yra pasiruošusi stoti Europos Sąjungą Liepos pirmą dieną. Ir dėl kompromisų iš tiesų yra platus konsensusas. Norėčiau dar atkreipti dėmesį į antrą kompromisą. Tikriausiai visi žinome, ne tik tai mes, parlamentarai, bet ir mm, kolegos e, Kroatijos nacionalinėme parlamente ir vyriausybėje. Žinome, kad net ir tolimesnis darbas po Liepos pirmos turės vykti e, dėl korup, kovos su korupcija, dėl teisės viršinybės ir taip toliau. Turės vykti tolimesnis darbas. Mes raginame kovoti ir toliau su korupcija, su sukčiavimu, e, toliau įgyvendinti griežtai antikorupcijos mm, įstatymus, taip pat e, nusikalstamumą, interesų konfliktus ir visas kitas panašias problemas spręsti labai aktyviai. Manau, mes padarėme maksimumą ir kad įtrauktumėme šį dokumentą, šį kompromisą, visas jūsų požiūrius, pastangas ir nuomonę, bet negaliu pritarti ponios Makovei pasiūlymo įtraukti uh, Kroatiją į priežiūros mechanizmą po įstojimą. Kaip kiti kolegos sakė, čia baigėsi procesas, stojimu baigėsi procesas, kaip ponas Božanovičius sakė, Jeigu Kroatiją toliau įtrauksime į priežiūros sąrašą, stebėsino sąrašą, mm, visas plėtros procesas bus kvestionuojamas, visas bus, kils klausimas, kas vyksta Kroatijoje ir mūsų parlamento darbas taip pat bus kvestionuojamas. Visi sutarėme, kad Kroatija yra pasiruošusi, visi mechanizmai yra įdėkti bet kaip ir daug, daugelyje šalių, Rumunijoje ir mano šalyje, Čekijoje, ne tik tai naujose valstybėse narėse, bet ir kai kuriuose senose valstybėse narėse reikia toliau aktyviai kovoti prieš sukčiavimo, korupciją ir panašias problemas. Taigi, kaip sakiau, įtraukus Kroatiją į stebėsenos sąrašą, padarytumėm labai didelę klaidą, ir daug žalos ir, visa, ir šaliai, ir visam plėtos procesui. Dar trumpai paminėsiu kelis dalykus. Ponas Vaigal kalbėjo apie 28 pakeitimą. Suprantu jūsų požiūrį, bet nemanau, kad reikėtų kalbėti apie vieną konkrečią instituciją. Čia konkrečiai apie katalikų bažnyčią. Ne, nežinau, ar reikėtų ją būtent paminėti. Uh, Mes kreipiamės į Kroatijos vyriausybę, kad jie stebėtų žmogaus teisų e, padėti ir kovotų su visokio pobūdžio netolerancija e, visų mažumų atžvilgių. Nemanau, kad reikėtų nurodyti kažkokią specifinę vieną ar kitą instituciją. Mes kreipiamės bendra prasme į vyriausybę. Ir manau, kad Kroatijos vyriausybė žino tą problemą. Pone Brantner, žodinis pakeitimas, kurio numeris yra trečias. Manau, kad tai yra teisingas pakeitimas. Mes irgi taip pat manome, kad pilietinę visuomenę reikia įtraukti. Parlamentas taip pat turėtų būti jo vaidmuo stiprinamas. Ir galiausiai ratifikavimo klausimas. Džiaugiuosi, kad visi pritarė Ir slovenai, kolegos iš Slovenijos taip pat pritarė, kad iš tikrųjų ratifikacija turėtų įvykti kaip įmanoma greičiau tose likusiuose trijose šalise. Ir tikiuosi, kad susitikus ministrams pirmininkams kovo 11 dieną jiems pavyks susitarti. Ir ratifikavimo procesas bus sėkmingai baigtas Slovenijos parlamente. Manau, kad ir Mūsų kolegos iš Slovenijos irgi laikosi tokios nuomonės, kad labai svarbu, jo Kroatijos ir Slovenijos santykiai būtų puikūs. Ir ne tik tai Kroatija, bet ir Slovenija. Yra teigiami pavyzdžiai Serbijai, Bosnijai, Jotkalnyjai ir kitoms vakarų Balkanų šalims. Taigi, dėkoju visiems. Ačiū kolegos už komentarus. Pirmininkas, ačiū. Dėkojame pranešėjui ir visiems dalyvavusiems ir pasisakiusiems šiose diskusijose. Dabar norėčiau priminti, kad balsuosime šiuo klausimu rytoj po pietų. Dabar pereisime prie Islandijos už 12 metų pažangos ataskaitos pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto svarstymo. Kaip visi žinome, Islandija derisi su ES nuo 2011 metų. Diskusijos iki šiol vyko greitai ir sklandžiai. Bet nuo sausio e, sulėtėjo diskus, e, dėrybos, nes Islandijoje balandžio pabaigoje turėtų vykti rinkimai. Mūsų pranešėjas pona Preda peržiūrėjo labai atidžiai e, visus pakeitimus ir dėl septynių kompromisų susitarė su šešėliniais pranešėjais. Dabar suteiksiu žodį ponui Predai, kad e, mums, e, kad mums pristatytų kompromisus. Žodis jums. palaukime dar kelias sekundės, kol salė nurims. Didelis užiotažas susijęs su būsime Kroatijos narystė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip minėjote, pristatysiu Islandijos stojimo pranešimą. Pirmoji diskusija mūsų komitete dėl Islandijos vyko 12 metų gruodžio 12 dieną. Gruodžio 18 baigėsi laikas pateikti pakeitimus. 43 pakeitimai buvo pateikti buvo pakankamai konstruktyvus. Noriu padėkoti jų autoriams. Taip pat dėkoju pranešėjams, šešėliams pranešėjams už pagalbą rengiant pranešimo tekstą, kurį dabar visi galime pritardami patvirtinti. Kitos frakcijos pritarė mūsų parengtam dokumento tekstui pastarąją savaitę. Strasbūrą taip pat e, jis varstėme dėl septynių kompromisinių pakeitimų. Dabar norėčiau pakalbėti ir juos trumpai pristatyti. Pirmasis kompromisinis pakeitimas susijęs su pirmuoju rezoliucijos punktu, kuriame bendrais brožas kalbama apie darybų procesą. Antrasis kompromisas susijęs su aštuntuoju pakeitimu. Ten kalbama apie darybų sulėtėjimą prieš rinkimus Islandijoje. Kitas kompromisinis pakeitimas susijęs su devintuoju pakeitimu. Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad ES informacinis biuras Veginas Reikiavikė dažnai suvokiamas kaip propagandą skleidžianti institucija. Taip pat e, kitas e, kompromisų pakeitimas susijęs su 13 pataisa, ten kalbama apie kapitalo problemas, šeštasis kompromisas susijęs su 19 pataisa dėl žuvininkystės ir paskutinis kompromisas susijęs su mano paties parengtų pakeitimų ir pateiktų kartu su ponais Atkinsu ir Tenoku jį parengėme. Pakeitimas susijęs su bendradarbiavimu tarp ES ir Islandijos Arktis regione. Pirmasis, antras ir penktasis žodiniai pakeitimai buvo sutraukti į vieną, ketvirtame pakeitime kalbama apie iSafe Taip pat e, apie atitinkamus sprendimus, kurie primami EFTA bei apie Islandijos vyriausybės sprendimus e, išmokėti finansinės kompensacijas Junktinė karalystė, Prancūzijai ir Niderlandams. O kad šie aspektai šiek tiek iki šiol šiek tiek temdė Islandijos stojimo procesą, tačiau šiandien galime kalbėti apie džiuginančius pokyčius, kalbant apie žvejybą ir žvejybos įrangą. Deja, šioje srityje apie sėkmę kalbėti negalime, todėl savo ketvirtame pakeitime atkreipiu dėmesį į tai, kad Islandija dėja ir vėl vienašališkai nustatė skumbrių gaudimo kvotą. Tintuomenyje, kad e, šios žuvų rūšės e, šiuo metu yra sugaunama per daug, tai yra pervišėjami jų ištekliai. Kovo 13 dieną yra numatoma plenarinė sesija svarstyti arba 14 kovo svarstyti Islandijos stojimo pažangą. Aš prisimenu tuos laikus, kai buvo pradėtos dėrybos su Islandija ir kolegos iš Kroatijos tuo metu baiminosi, kad Islandija galėtų būti priimta anksčiau už Kroatiją į Europos Sąjungą. Galėjau išsklaidyti šios nuogastavimus, e, pasitelkdamas argumentą susijusi su tuo, kad stojimo procesas vis, visuomet priklauso nuo dėrybų eigos ir jų metu pasiektos pažangos. Šiandien jau galime džiaugtis, kad Kroatija nuo Liepos 1 taps ES nare. Ir galime konstatuoti, kad darybos su Islandija šiuo metu sulėtėjo dėl būsimų parlamento rinkimų. E, aš manau, kad būtent rinkimų kampanijos metu e, darybos sulėtėjo ir dėl to nereikia stebėtis, tačiau tikimės, kad e, Būsimoje Islandijos narystė nepadarys neigiamo poveikio Islandijos parlamento rinkimų kampanijai. Ačiū, ponai Priedai. Noriu Jums priminti, kad 17.30 pas mus atvyks Airijos užsienio reikalų ir užsienio prekybos ministro pavaduotas, taigi prašau visų kalbėti kuo trumpiau, steiksiu žodį poniai e, Šakė kalbėti Alde frakcijos vardu. Uh, Ačiū už tokią diskusiją dėl Kroatijos. Ji buvo labai įdomi, mano kolega turėjo išvykti, bet prašė pasisakyti jo vardu. Jis yra įsitikinęs, kad jokių didelių kliūčių dėl Islandijos stojimo nėra, nors įsipareigojimų ir nėra. Iš Islandijos pusės jau yra susitarta dėl mokėjimų dėl ICSI. Ačiū tikrai, pasisakėte trumpai, toliau ponas Raučiakas. Me... Joran Ferm vardu norėčiau padėkoti už puikiai subalansuotą ataskaitą, už puikų bendradarbiavimą, už konstruktyvų požiūrį, atsižvelgiant į mūsų pasiūlytus pakeitimus. Uh, Iš pradžių buvo sunkumų dėl antrojo kompromiso, nes manime, kad parlamentas e, neturėtų įsikišti. Dabar matome, kad formuluotė yra labiau subalansuota. Dėl ketvirto komprom... pasiūlymo, dėl kompromisinio šešto pasiūlymo gaila, kad mm, Islandija paskelbė, vienašališkai paskelbė žvejybos kvotą dėl Atlantinės skumbrės. Mes tam prieštaravome ir rytoj balsuosime prieš. Bet socialistų frakcijos vardu laukiame balsavimo ir kitų problemų nematome. Ačiū ECR frakcijos vardu, Saras Roberts. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pana Preidą už tokį, tokį konstruktyvų, subalansuotą e, ataskaitą. Jo delegacija vyko į Islandiją, taigi puikiai padirbėta. Kaip kolegos jau teigė, kontroversiškų klausimų dėl e, šios ataskaitos nėra, bet dėl žuvininkystės aspekto, dėl Atlantinės kumbrės problemų yra ir kai, jeigu kalbėčiau su savo kolega, jis labai ištamiai pasisakytų tuo klausimu. Ir iš tikrųjų tai yra problema ir svarbu, kad darybose į tai būtų atsižvelgta. Taip pat, kad būtų atsižvelgta ir į žemės ūkio klausimus, nes e, kai kuriuos skyrius reikia aptarti išsamei. Kaip ir pranešėjas, norėčiau matyti diskusijų dėl finansinių klausimų pabaigą, bet e, vakar per BBC World Service mačiau pusvalandžio programą, kaip puikiai Islandija sprendžia savo problemas ir kokia puikiai jos laukia ateitis. Na, po rinkimų pamatysime, kaip seksis sustojimo Europos Sąjunga. Mums dar reikia to palaukti. Tačiau šiaip, pirmininkė, problemų dėl šio dokumento nematome, galime tik jam pritarti. Ačiū, daugiau norinčių kalbėti mano sąrašai nėra, taigi žodis ponai Freida baigiamosiams pastaboms, jeigu norėtų. Ačiū. Norėčiau tik padėkoti kolegoms už jų komentarus, už išsakytas mintis. Pasižymėjau kolegų iš socialdemokratų frakcijos pareikštas išlygas. Tikiuosi, kad sugebėsime rasti bendrą problemos sprendimą. Jeigu nesugebėsime jo pasiekti, tuomet viskas spręs balsavimas. Labai ačiū. Ačiū, ponai Priedai. Noriu visiems priminti, kad balsuojama dėl šio pranešimo bus rytoj po pietų. Dabar pereikime prie pirmųjų spaudos žiniasklaidos laisvės svarstymą pasaulyje. Prašymą parengė ponė Marieta Schakė. Puikiai žinome, kad e, ilgai buvo rengiamas šis mūsų komiteto pranešimas, e, tačiau labai džiaugiuosi, kad jau prasidėjo pirmieji darbai. Birželio plenėje sesijoje turėtų būti balsuojama dėl šio pranešimo, o Iki balandžio 9 galite teikti pakeitimus. Noriu padėkoti pranešėjai už jos e, pastangas nedubliuoti pilietinės visuomenės organizacijos veiklos ir jų rengiamo ataskaitų dėl žiniasklaidos laisvės metinių ataskaitų. Taip pat noriu padėkoti už tai, kaip pranešėjai, už jos platų konsultavimąsi su visuomenė ir atitinkamą raginimą patalpintą jos interneto svetainėje, atsižvelgiant į tai, kad e, žodžio laisvė mūsų kaimynėse šalise ir aplink jas e, yra nuolat varžoma. Šis pranešimas yra ypatingai svarbus ir suteiksiu dabar žodį ponis Hakė. Ačiū pirmininkė. Kaip sakėte, tai yra Pirmas pasikeitimas nuomonėmis dėl dokumento, prie kurio ruošimo prisidėjo ne tik tai visu, visuomenė, bet ir mm, kitos antratos šalis. Mes, mes matome ir žinose, kaip yra e, kalbama apie įvairiausio apie tai, kaip yra įvairiausių būdų apribojama spaudos ir žiniasklaidos laisvė. Uh, Taip pat spaudos ir žiniasklaidos laisvė yra labai svarbi skaidrumui, prieigai prie informacijos, žodžio laisviai ir pluralistiniam diskusijai. yra ne tik tai įvairiausių bauginimų, bet ir kitų problemų, kaip pavyzdžiui, ekonominė krizė ir panašus dalykai, su kuriais turi susidurti ir kuriuose turi veikti spauda ir žiniasklaida, kaip reikia užtikrinti, kaip užtikrinti, ar prieiga prie informacijos yra mm, tinkama, ar ta informacija yra pakankamai kokybiška Europos Sąjungai, yra labai svarbu kuriant bendrą saugumo politiką, kalbėti apie spaudos ir žiniasklaidos laisvę visame pasaulyje. Noriu aiškiai pasakyti, kad e, neturiu galvoje, kad ES ar kiti politikai turėtų kištis į informacijos turinį, informacijos, kurią nori pasidalinti žiniasklaida ar žurnalistai. Aš kalbu apie uh, E, platformų ir galimybių, laisvų galimybių kūrimą. Šis darbo dokumentas susilaukė didelio dėmesio iš įvairių suinteresuotų pusių, bet aš nesiruošiu kartoti, ką veikia pilietinė visuomenė, būtent todėl aš nusprendžiau neminėti konkrečių šalių, nes praktiškai kiekvienoje šalyje, taip pat ir mūsų valstybėse narėse, yra rimtų problemų, kurias reikia išsprau, išspręsti. Taigi aš siekiau tokio labiau teorinio požiūrio. Yra keletas klausimų, kuriuos reikia kartu atsakyti ir aš labai laukiu kolegų komentarų. Viena vertus matome, kad dėl to, kad gyvename skaitmeninėme amžiuje, žmonės turi labai daug galimybių išreikšti savo nuomonę. Taip pat ir per spaudą ir žiniasklaidą gali dalyvauti atvirose diskusijose ir mesti iššūkį tiems, kurie yra valdžioje. Bet tai taip pat ir. Bet Bet būtent valdžioje esančius žmonės gazdina žiniasklaidos laisvė, žiniasklaidos, kuri dažnai bando kovoti su neteisybė. Ir daugiausia pribojimų būtent ir kyla iš vyriausybės arba vyriausybinio organizacijų. Ir e, šalių, kuriuose įvairiausiam baudom, E, įstatymais, apribojimais yra ribojama e, spauda ir žiniasklaida. Ir ribojama prieiga prie informacijos arba yra gazdinama įvairiausiam sankcijom po to, kai yra informuojama. E, žurnalistas gali būti netikalintas arba nužudytas. Taip pat labai dažnai ir skatinama daryti žurnalistui patiems, patiems cenzūrą ir tai kenkia net ir e, verslo aplinkai. Taigi manau, kad informacijos laisva, laisva sklaida turėtų būti mūsų prioritetas, kalbant apie spaudos ir netklos laisvę. Ekonominės problemos, kaip pavyzdžiui, skaitmeninis pasaulis ir e, krizė, ekonominė krizė turi įtakos žiniasklaidai ir spaudai, nes reikia pripažinti, kad viešieji interesai ir priekybiniai interesai nesą laiką sutampa, ypač turint galvoje e, priekybą internetu metu praktiškai visos paslaugos yra, e, yra privačiose rankose, nors žmonės įsivaizduoja, kad internetas yra vieša erdvė. Čia pabrėžti dar keletą problemų, kurios susijęs dažniausiai su žurnalistais, žurnalistais, kurie, yra, kurie gina žmogaus teisės. Kalbėjau apie tai, kad yra pripojimų iš vyriausybės pusės ir viso, visame pasaulyje e, žurnalistinė veikla yra klimat, kriminalizuojama. Taikomi vairiausiai mokesčiai, vairiausios, įvairiausios bausmės. Čia kalbu, e, tai yra labai svarbu apie tai kalbėti, kai kalbame apie vyriausybinę lygmenį. Taip pat turi pasiūlymus, kaip ES galėtų uh, Um, kovoti už spaudos ir žiniasklaidos laisvę pasaulyje. Manau, mes turime būti ambicingi, laikytis ambicingų tikslų. Nors dabar daugybėje projektų ir politikos ryčių e, yra kalbama apie spaudos ir žiniasklaidos laisvę, bet vis tiek ES trūksta bendro požiūrio ir bendrų atraminių taškų. Manau, kad mums reikia bendro požiūrio į spaudos ir žiniasklaidos laisvę e, ilgalaikės per, ir ilgalaikės perspektyvos reikėtų iškelti konkrečias sąlygas, išvardinti, ką mes turime galvoje, ar geografinės problemas, e, ar, ar, ar, ar tam tikras kitas problemas. Taigi, kai išsikelsime aiškius tikslus, galėsime kokybiškiau kurti politiką ir pritaikyti atitinkamas priemonės, pavyzdžiui, Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė ar geografinės priemonės. Tos priemonės turėtų būti prieinamos ne tik dideliom organizacijom, bet ir smulkesniom organizacijom. Bet kuriuo atveju reikia kuo daugiau dėmesio skirti žiniasklaidos plėtrai ir žiniasklaidos laisviai, sukurti ilgalaikę strategiją, kad trečios šiosios šalies, interesuotos šalis, žurnalistai taip toliau galėtų būti kuo laive, laisvesni savo veikloje. Taigi laukiu diskusijų. Ačiū. Ačiū, misija Jakonsari. Dėkuoju toliau, ponė Jakonsari. Dėkuoju pranešėjai už tokią įdomią analizę. Manau, kad ji yra labai teigiama, puiku, kad jūs pasinaudojote ir internete pateikiamą informaciją. Būtų puiku, kad ir šešėliniai pranešėjai galėtų pateikti savo idėjas, tačiau gal nepakaks tam laiko. Taigi, kalbant apie žiniasklaidos laisvę pasaulyje, labai svarbu analizuoti tokius aktualius klausimus ir pateikti juos taip ambicingai. Manau, kad reikėtų paminėti tas šalis, kuriuose susilpnėjo žiniasklaidos laisvė. Ir tuos klausimus turėtų analizuoti ne tik pilietinėje visuomenėje, nes ši laisvė yra svarbi visos Europos vertybė ir mums visiems reikia analizuoti tokias situacijas. Kalbant apskritai apie žiniasklaidos laisvę pasaulyje, būtų galima pasakyti, kad dabar piliečiai pastelgdami socialinę žiniasklaidą gali daug laisviau reikšti savo mintis. Uh, Ir o kai tradicinė žiniasklaida, jos veikla yra ribojama ir šios tendencijos kelia didelį nerimą. Tai vyksta mūsų kaiminystėje, Turkijoje, Rusijoje ir taip pat ir Europoje. Pavyzdžiui, Vengrijoje, Didžiojoje Britanijoje juk buvo su tuo susijusių skandalų Junktinė karalystė sprendė šios klausimus, tačiau ir Prancūzijoje yra tokių problemų ir kitose šalyse. Ir akivaizdu, kad kartais e, kovo su terorizmu įstatymai yra pasitelkiami kovojant su žiniasklaida. Ir šie įstatymai padarė neigiamą poveikį žiniasklaidos laisvė ir būtų puiku tai panalizuoti pranešėja įsitikinusi, kad pilietinė visuomenė turėtų nagrinėti žiniasklaidos laisvės klausimą. O pranešime neminima nei viena valstybė. Manyčiau, kad mm, nereikėtų taip palikti šio klausimo nes situacija suprastėjo ir Turkija, Turkijoje yra, Turkija yra didžiausia žurnalistų kalėjimas. Pasiūlymas dėl bendros ES strategijos yra puikia mintis, kai dėl tarptautinių susitarimų ir įvairių sąlygų, kurios keliamos mūsų vertybėms. Na, šiuo metu tai nepriimtinas dalykas. Mes daugiau kalbame tuo klausimu, neįmamės veiksmų. Pavyzdžiui, Kazakstane aš esu pranešėję Kazakstano klausimu ir mes e, parlamentas patvirtino e, rezoliucijas dėl šios šalies, tačiau mes savo rezoliucijų dar nepatvirtinome, ponia Ašton lankėsi tose šalyse. Atsiprašau, kad miniu tai, nes tai yra labai svarbus dalykai. Nusivyliau, kad ponia Ašton nepaminėjo spaudos laisvės suvaržymų, nes Kazahstane žiniasklaidos laisvės apskritai nėra. O kai dėl žmogaus teisių, tai manau, kad e, šiuos du klausimus žmogaus teisų žiniasklaidos laisvės reikia nagrinėti kartu ir apjungti. Maničiau, kad šis darbinis dokumentas yra puikiai esamų problemų santrauka yra apie ką pasvarstyti, tačiau vis tiek manyčiau, kad būtų galima pasiūlyti konkretesnės priemonės, pateikti konkretesnių pasiūlymų ir ES turėtų dirbti labiau sutartinai. Ačiū, toliau, ponai Franka, žodis. Sí, gracias. Eh. Ponas Lafranka, ačiū pirmininkė. Šiuo metu tai yra tik tai darbo dokumentas, jame kalbam apie labai svarbų klausimą, būtent apie spaudos ir žiniasklaidos laisvę pasaulyje. Tai yra labai svarbu bet kokiam demokratiniai santvarkai. Mūsų komitetas parengė kiekvienais metais rengia pranešimą apie žmogaus teisų padėti pasaulyje, taip pat teikiame Sakarvo premiją ir tai turint galvoje, puikiai matome, kad iš tikrųjų žurnalistams vairiose šalyse labai trūksta laisvės ir netgi ne tose šalyse, kuriuose tik keliauja į demokratiją. Todėl manau, kad reikia skirti šiam dokumentui didelę svarbę ir manau, kad šios problemos kurios yra keliamos ir ne tik tai tos tradicinių žiniasklaidos priemonių problemos, bet ir kitų naujųjų žiniasklaidos prie, priemonių problemos, elektroninių žiniasklaidos priemonių problemos yra labai svarbios. Taigi e, skaitminėje žiniasklaidoje kyla tokių problemų, kurių kai kuriuose šalise, kaip pavyzdžiui e, Arabijos pavasario šalyse, kurios yra pakankamai totalitarinės, iš tikrųjų yra stabdoma net internetu, platinama informacija ir kitaip yra pribojamas tokios teisės mm, naudojimas. Manau, kad uh, skaitmeni, ta dalis, kurioje kalbama apie skaitmeninę laisvę, ten reikėtų kalbėti ne tik tai apie interneto naudotojų asociacijas, bet ir apie profesionalų dirbančių su internetinė žiniasklaida nuomonę. Manau, kad būtų gerai, kad atsispindėtų situacija tose šalyse, kuriuose ypatingai buvo pažeidžiama spaudos žiniasklaidos laisvė internete. kasmetinėje žmogaus teisų ataskaitoje jau ten labai smulkiai nu, surašyta, kas kur yra blogai, bet manau, kad reikia aiškiai paminėti ir čia, ne konkrečiai visa šalis, bet tą, tą esminę problematiką. Taip pat manau, gerbiamas pirmininkė, kad galėtumėm paprašyti pranešėjos šiek tiek konkrečiau suformuluoti darbo kalendorių e, ir tas datas, kada bus komisijai pritaikytas, pateiktas pranešimas. Ir manau, kad yra labai svarbu ne tik tai išanalizuoti visas spaudo žiniasklaidos laisvės problemas, bet ir, kaip jinai pati puikiai sako, darbo dokumente reikia kalbėti ir apie tai, kaip ES savo politikos rėmose galės, galėtų užtikrinti kovą su spaudos ir žiniasklaidos ribojimų. Manau, kad turėtumėm būti atsargesni rinkdami žodžius, pavyzdžiui, kalbant apie tai, kad ES galėtų auklėti vyriausybės. Aš suprantu, ką jie turi galvoje, bet reikėtų pasistengti tiksliau parinkti tinkamus žodžius. O šiaip sveikinu šį darbo dokumentą, kuris, kaip jau sakiau, yra labai svarbus. Čia kalbama apie spaudos ir žiniasklaidos laisvę. Ir manau, kad šis pranešimas turėtų būti vienas iš svarbiausių pranešimų mūsų kadencijoje ir manau, kad būtina ES teisingą atsaką pasiūsti spaudos žiniasklaidos laisvės klausimu ir galbūt netgi sukurti atitinkamą priemonę, atitinkamą programą šią temą. Ačiū pirmininkė. Ačiū dėl tvarkaraščio. Galiu trumpai paminėti, kad antrasis e, pranešimų projekto svarstymas vyks kovo 20 dieną, pakeitimų teikimo terminas baigėsi balandžio 9, kaip jau minėjau. Pradedant svarstyti klausimą, afeto komitete, gegužė 6 dieną bus svarstami pakeitimą, balsuojama gegužė 7 ir tikimasi, kad per birželio plenarinę sesiją dėl šio pranešimo bus balsuojama visame parlamente. Naudodamasis progą norėčiau kreiptis į politinės frakcijas, kad jos paskirtų savo pranešėjus šiam pranešimui savo iniciatyvą. Vai trumpai, ponas Hakė. Ačiū pirmininkė. Manau, kad um, vertėtų sureaguoti į ponios Jekonsarį ir pono Salafrankos vertingus komentarus. Džia dalimi galiu pritarti. Uh, dėl nuorodų į kovos su terorizmu įstatymus ir į kitus įstatymus, kuriais ribojama žodžio laisvė. Labai svarbu paminėti atskiras valstybės, kuriuose kyla ypatingų problemų. Aš nenorėjau to sąrašo e, skelbti dabar, kadangi jis gali būti labai uh, ilgas, tačiau kalbant apie tokias šalis kaip Turkija, kuri labai svarbi Europos Sąjungai, dalyvauja plėtros procese, manau, kad būtina kalbėti apie padėtį Turkijoje, nes čia mums tenka ypatinga atsakomybė ir turime nemažai galimybių pakeisti padėtį, taip pat ir dėl atitinkamų straipsnių įtraukimo į prekybos susitarimus, ES reputaciją šiuo atveju yra labai svarbi ir būtina įtraukti tokius straipsnius į prekybos susitarimus, reaguodama į pono Salafrankos komentarą. Darau išvadą, kad mūsų požiūris yra panašus, tačiau noriu atsižvelgti į jo komentarus dėl tam tikrų pasirinkamų žodžių. Dėl teisinės E, sistemos, e, kuria pasitaukus būtų užtikrinamas spaudos laisvė po konfliktinėse situacijose arba per perinamąjį laikotarpį. Taip pat e, dėl žmogaus teisų padėties, galbūt galėtume tam tikrus vertimus perimti iš atinkamo pranešimo, apie tai pagalvosiu, tačiau nekantriai laukiu tolesnių diskusijų ir prašau teikti pakeitimus iki kovo penktos dienos, jeigu norėtumėte, kad jos būtų atsižvelgta pirmajame pranešimo projekte. Pirmininkas, ačiū, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės punktą ir perikime prie Bosnijos ir Hercegovinos. Pirmą kartą svarstysime pranešimo projektą dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Ir e, tai yra paskutinė šalis, kurios pažanga šiais metais svarstame devintoji, nes ši šalis gali dar labiau atsilikti nuo kitų kaiminių Balkanų šalių, nes pasiekta labai nedaug pažangos stojimo e, procese, todėl būtina, kad įsigaliotų atitinkamos pagrindinės nuostatos reformos šalyje tam, kad Bosnija galėtų pateikti rimtą paraišką ES narystė. Mums, kaip ir anksčiau, daugiausiai nerimo kelia šalies politinės vadovybės vizijos nebuvimas dėl valstybės ateities. Dabar steiksiu žodį pranešėjai poniai Pak, kurie pristatys mums svarbiausias įžvalgas šio pranešimo. Jūs pasakėte tai, ką aš turėjau pasakyti, galime baigti diskusijas. Visi žinome, kad praėjusį pavasarį parengėme paskutinį pranešimą. Aš laukiu iki paskutinės minutės, kad galėčiau kokios nors teigiamos informacijos pateikti šį kartą vėl bandžiau taip elgtis, tačiau mane visiškai pavyko, tai reiškia, kad mes vėl likome stovėti ten, kur tame taške, iš kurio tikėjomės pajudėti praėjusį pavasarį. Aišku, šalis yra susiskaldžiusi dėl Daytono sutarties palikimo, dėl konstitucijos, kuri buvo sukurta Daytone ir kuris susijusi su labai sunkia našta. Strasbūro žmogaus teisų teismas prieš kelis metus jau atkreipė dėmesį į tai, kad būtina panaikinti diskriminuojamas nuostatas iš šalies konstitucijos. Rasėdi Finči byloje buvo priimtas nutarimas Strasbūro teisme dėl to, kad Visi Bosnijos gyventojai, nesvarbu kokios tautybės būtų, turi teisę siekti aukščiausių politinių pareigų. Tačiau taip nėra, nes jeigu Bosnija nesi nei kruatas, nei serbas, nei bosnis, tai esi kažkas kitas ir e, tau nieko nepriklauso. Nieko negali pasiekti. Tačiau taip yra ne dėl to, kad šalies žmonės pagėdautų tokios padėties, tačiau dėl to, kad skubotai buvo patvirtinta šalies konstitucija. Deitone dabar žmonės Bosnijoje turi spręsti problemas, kurių pats nesukėlė. Kita problema yra pakankamai didelė, tai yra šalies padalymas į dvi dalis, tai yra Respublika Serbska, kurios daugumą gyventojų sudaro serbai ir antroji dalis kruatų ir musulmonų e, federacija, kurios daugumą sudaro Bosnija, 12 procentų kruatai. Ši federacija, ši federacinė struktūra neveiksminga, nes jos struktūra grindžiama 94 metų Vašingtono susitarimu ir pagal šį susitarimą neįmanoma jokia normali politinė veikla, nes šalis sudaro 10 kantonų, e, turinčių savo vyriausybės, ministrus ir aukštesnis lygis yra e, federalinė valdžia ir, ir po to visa valstybė ir dėl tokios šalies struktūros yra sunku judėti į priekį, problema yra labai sudėtinga ir aš ją įvardyju pranešimo pradžioje, niekas iki šiol nebandė padėti šalies žmonėms pakeisti šią struktūrą. Nuo 96 metų ta struktūra veikia. Čia problema yra ta, kad e, visi, kurie užima Bosnijoje e, tam tikras pareigas, e, tikrai labai nenori atsisakyti šios struktūros, nes ją pakeitus būtų panaikintas nereikalingas biurokratinis aparatas ir daug politikų prarastų darbą. Mes tuo nesirūpinome, Europos komisija šią problemą taip pat nesirūpino. Aš esu vienintelė, kuri daug metų atkreipė į tai dėmesį, tačiau tik tai dėl tokios opozicijos tik tai daugiau priešų įgyjų. Amerikiečiai dabar laikosi pozicijos, kad šią struktūrą reikėtų pakeisti iš išorės. Tačiau šalyje, kurioje jau vyko nemažai demokratinių rinkimų, iš išorės nieko negalime pakeisti, žmonės iš vidaus mums padedant turėtų tą padaryti. Todėl raginu Europos komisiją imtis veiksmų šioje srityje ir neperleisti iniciatyvos amerikiečiams, nes Daytono sutartis buvo parengta Amerikoje ir tikrovėje ta sistema neveikia, karas baigėsi, ačiū Dievui, tačiau daugiau niekas nepakito. Pagrindinė problema Bosnijoje ir Hercegovinoje susijusi su tuo, kad e, šie šalia vis labiau e, kasami etninį skirtumų apkasai tarp bosnių serbų ir kroatų. Politikai piknaudžiauja šią aplinkybę, skatina nacionalinių skirtumų pabrėžimą, nes <clears throat> taip jie ir toliau gali didžiai dalimi nieko neveikti, tik tai didinti korupcijos apimtis, šalies administracija nėra labai veiksminga. Kaip jau anksčiau buvo minėta, korupcija yra stipriai išsikerojusi, turint omenyje, kad šalyje yra tiek daug valdžios lygmenų. Tai neturėtų stebinti, reikėtų bendrai kovoti prieš korupciją. Prieš metus galiausiai buvo sudaryta po pusantrų metų diskusijų vyriausybė, tačiau vasarą jį vėl subirėjo. Nuo spalio mėnesį valstybės lygmenių veikia ministrų kabinetas, tai nėra tikra vyriausybė, tai yra tik ministrų taryba. Ir per tą laiką, tačiau žlugo federalinio lygmens vyriausybė ir nauja nebuvo sudaryta. Taip pat turbūt prisimenate, kad šalis negali savarankiškai priimti visų sprendimų, nes joje dar yra ir vyriausiasis įgaliotinis ir e, tas įgaliotinis nėra ES atstovas, nors ponas Sorensenas kaip ES atstovas buvo paskirtas ponios Ešten, jis yra Europos komisijos delegacijos vadovas, tačiau ne vien tik jo statusas yra ir aukštesnis, tačiau be jo dar yra vadinamasis vyriausiasis įgaliotinis, kuris e, yra atskaitingas tarptautiniai e, bendrijai, rusams, amerikiečiams ir visiems kitiems. Problema yra ta, kad ši institucija, kuri veikia nuo 10-mečio vidurio, tam, kad padėtų reformuoti šalį, ją restruktūrizuoti ir <clears throat> užkirstų kelią netinkamiems politikams dalyvauti politinėme gyvenime. Šis e, vyriausiasis įgaliotinis turi prižiūrėti, kaip laikomas įdėtinų sutarties ir jis gali patvirtinti atitinkamus teisės aktus ir e, taip atitinkamai elgesi. Tokiu būdu vietos politikams e, negalime prisijimti visapuškos atsakomybės, nes jeigu jie nepritarė kokiems nors klausimams, tai tuos išsprendžia klausimus vyriausiais įgaliotinis ir tokiu būdu neįmanoma pasiekti visapusiško politinio aktyvumo šalyje, vyriausiais įgaliotinis ir toliau lieka dirbti šalyje, kol bus įgyvendintos visos e, šalies konstitucijos nuostatos. Ekonominė padėtis taip pat yra apgailėtina, investicijų šalis beveik nesulaukia, nes investiciniam klimatui pagerinti būtina prielaida yra teisinė valstybė su atitinkama veiksminga administracinė struktūra. Problema yra ta, kad jeigu kas nors nori įsikurti kokiame nors rajone, tai ten E, susiduria su tam tikromis problemomis, kurios dar labiau padidėjo apskrities lygmenių, kantono lygmenių. Ir tai yra iki šiol neįspręsta problema švietimo srityje, kuri man yra labai svarbi. Yra padėtis tokia, kad, e, kaip žinote, Bosnijoje Toliau yra tokia padėtis, kad po vienu stogu veikia dvi mokyklos, jais pro pagrindinės duris pasukus į kairę mokosi musulmonų vaikai, į dešinę katalikų vaikai, tokiu būdu tik tai skatinama prieš priešo tarp atskirų etninių grupių ir, ir taip negalima kurti bendros valstybės, dėl to šalyje ir trūksta užsienio investuotojų, svarstomi pakankamai ilgą laiką stabilizavimo ir asociacijos sutarties dokumentai, tačiau tikrai trūksta dar labai daug, kad šis galėtų pateikti prašymą įstoti į Europos Sąjungą be Kosovo. E, Bosnija ir Hercegovina veikiausiai yra labiausiai nuo narystės nutolusi šalis ir dėl to reikia tik apgailestauti, nes padėtis daugumas ryčių nepagerėjo kai kurie įstatymai buvo patvirtinti, pavyzdžiui, cenzūros įstatymas, e, atitinkami finansiniai signalai numatyti, tačiau politinė padėtis yra e, tokia sudėtinga ir grindžiama daugiausiai e, asmeninėmis ambicijomis ir priešpriešomis, kad tai labai sudėtinga galvoti apie šios šalies išlikimą. Tuntame kad šalyje dirbo 13 švietimo ministrų, tai kaip galime įsivaizduoti bendrą švietimo, švietimo sistemą. E, apskritai ministrų šioje šalyje yra 167. E, e, jiems jau sunaudojami visi federalinio biudžeto pinigai ir iš tiesų tokia situacija negalime negalime skirti dėmesio tikrai svarbiems dalykams, pavyzdžiui, policijos reformai, karinių pajėgų reformai, nes šiuo metu artimiaus laiku baigsis policijos paramos misija ir karinių pajėgų misija NATO vykdoma, tai yra tam tikra pagalba, tačiau pagalba pirmiausia turi būti naudinga siekiant padėti patiems savo, nenoriu daugiau jums pasakoti tų nedžiuginančių naujienų, kadangi greitų laikų atvyks svečias pas mus. Galite pasiskaityti pranešimą, tačiau pabaigai turiu pakartoti tai, ką jau prieš metus sakiau, pažangos beveik nepastebiu ir dėl to tikrai apgalėstauju, nes daugiausiai jaunimas labiausiai kenčia nuo šios padėties ir jaunimas bėga į užsienį, smegenų protų nutekėjimas yra, vyksta didžiuliais mastais Bosnijoje. Aš tikiuosi, kad ateityje bus priimti tinkamesni sprendimai. Trys etinės grupės sugebės rasti bendrą kalbą geriau nei iki šiol, nes šiuo metu vyksta atvirkštiniai procesai, turime užkirsti jiems kelią, mums reikia pasiekti, kad ES atstovas dėtų daugiau pastangų šią linkmę. Manau, komisija tą suvokia ir aš tikiuosi, kad e, tarptautinės bendruomenės vyriausias įsigaliotinis e, baigs savo darbą ir Bosnijos veterinės žmonės galės savo likimus paimti į savo pačių rankas. Ačiū ponui Raučiukui žodžiu. Ačiū iš ties nedaug, ką galėčiau pridėti prie to, ką pasakė ponė Doris. Tai yra puikus pranešimas ir iš tikrųjų e, jį verta paskaityti, trūksta pažangos stojimo procese, mes norėtume matyti daugiau pažangos, bet kaip teigia ponė Pak, yra sunkumų dėl administracijos, dėl visų institucijų, jų struktūros, taigi reikalinga pasiekti susitarimo dėl stojimo į ES dėje, dėl šio susiskaidimo to padaryti neįmanoma. Taigi tai yra trumpos pastabos, pateiksime trumpus pasiūlymus dėl pakeitimų dėl ekonominių klausimų, dėl stojimo į pasaulio priekybos organizaciją. Gal ir tai būtų galima paminėti, kad tai būtų teigiama paskata šiame pranešime. 27 dalyje rašoma apie komisijos nario Fiulę ir užsienio reikalų ministrų susitikimą. Taigi tai irgi labai geri teigiami pavyzdžiai, kuriuos, kurie gerai, kad paminėti pranešime, nes mūsų kolegos iš Bosnijos gali būti dar labiau paskatinti dirbti šią linkmę. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkoju trumpai, poniai Deliūna. Ačiū, aš pavaduoju šešėlinį pranešėjį. Norėčiau padėkoti poniai Pak už jos pranešimą. Kaip teigia kolega, tai puikus pranešimas. Deja, nelabai optimistiškas, bet e, aiškiai apibūdinote situaciją ir suprantu, kad iš tikrųjų karas buvo baigtas, bet galiausiai taika nebuvo sukurta. Yra keletas klausimų, kuriuos labai trumpai norėčiau paminėti. Pirmasis yra susijęs su ekonominė situacija. Jūs labai teisingai paminėjote problemas, su kuriomis susidūrė jaunimas, bet taip pat reikėtų paminėti, kad dėl krizės kenčia ir visa šalis, nes jų valiuta yra susijęta su euru ir ta krizė ES taip pat daro poveikį. Tai irgi yra svarbus klausimas. Dar dėl Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams labai sunku e, gauti galimybės dirbti ES darbo rinkoje ir jiems sunkiau tai padaryti nei kitiems uh, piliečiams. Taigi puiku, kad paminėjote moterų padėtį, e, šeiminį smurtą. Ir tai yra svar, klausimas, kurį svarbu pręsti, spręsti ne tik Bosnijoje ir Hercegovinoje, bet visame regione. Taip pat devintoje dalyje rašote apie Bosnijos ir Hercegovinos federacijos struktūros supaprastinimą. Tai tam reikalinga konstitucinė reforma, nes jeigu viena institucija bus reformuota, to nepakaks. Reikia, kad procesas vyktų visose institucijose. Ir paskutinis dalykas, e, kuris paminėtas 29 dalyje dėl bevizio režimo, norėčiau pasakyti, kad Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai piknaudžiauja ES prieglopščio sistemą nes kol kas nėra kitos e, priemonės, kitos galimybės šios šalies piliečiams dirbti ES. Taigi gal būtų galima, e, mes pateiksime pakeitimą, pasiūlymą dėl pakeitimo, kad būtų kreiptas į valstybės narės, kad jos galėtų savo šalyse sukurti tvarką kaip e, elgtis prieglopšio prašymo atveju ir kad tai būtų padaryta kuo greičiau. Taigi, e, kolegos vardu, dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkoju. Viena minutė skiriama poniai, ponui Balonė plėtros generalinio direktorato atstoviai. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju poniai Pak už puikų pranešimą. Komisija pritarė pranešime pateiktai analizai tai atitinka ir spalio mėnesį mūsų atliktą vertinimą dėl kasmetinės pažangos ataskaitos. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos dėja ši ataskaita nebuvo labai teigiama. Labai trumpai, kadangi nėra daug laiko, norėčiau pabrėžti du labai svarbius įvykusius dialogus su Bosnija ir Hercegovina ir e, jie yra paminėti ponios pakataskaitoje, tai yra aukšto lygio dialogas, buvo siekiama padėti įgyvendinti konstitucinę reformą ir buvo atsižvelgiama į Seidičio ir Finčių teismo sprendimą, kuris yra labai svarbus. Dabar vyksta intensyvus dialogas su politiniais lyderiais, siekiant užtikrinti tai, kad būtų jiems patiems lengviau pasiekti kompromiso ir kad būtų pateiktas pasiūlymas parlamentui, kad galėtume daryti kitą žingsnį, kuris yra nurodytas stabilizacijos ir asociacijos susitarime, kad jis galėtų būti visiškai gyvendinamas ir kad būtų galima pateikti e, patikimą prašymą dėl stojimo Taigi darbas intensyvėja ir mūsų biuro Sarajeve dirba intensyviau komisijos narys Fiulė ir ponia Ašton nusinti laišką visiems politiniams lyderiams su prašymo e, kuo greičiau įgyvendinti šį teismo sprendimą. Kitas labai svarbus dialogas, tai aukšto lygio dialogas teisingumo srityje. Kitas posėdis įvyks balandžio mėnesį Bečkon. Ir tai yra labai svarbi mm, ES atliekamo darbo sudėtinė dalis. Šis darbas vyksta Bosnijoje ir Hercegovinoje ir dirbama su įvairiomis sudėdamosiomis teisės viršinybės dalimis. Taip pat vyksta dar vienas dialogas su Bosnija, Hercegovina ir Kroatija. Ir į šį darbą įtraukti abu, abiejų šalių užsienio reikalų ministrai ir komisijos narys Fiulė. Ir aptarėme pasienio valdymo klausimus. Ir vėlgi stengiamasi padėti rasti sprendimą, e, dirbant labai svarbiais klausimais, kad e, Bosnija nepatirtų sunkumų po Kroatijos stojimo į ES, taigi norime sušvelninti bet kokias neigiamas pasiekmes Bosnijai ir Hercegovinai. Ir galbūt mes irgi galėtume pateikti pasiūlymų, kad ponia Pakį trauktų tam tikrus dalykus į šį pranešimą. Taip pat ponia Pak minėjo švietimą kad labai svarbu pradėti dialogą švietimo srityje. Na, negalime pritarti, tuo klausimu galime tik pritarti, kad švietimas Bosnijoje ir Hercegovina yra labai svarbus klausimas. Ir greičiausiai gegužės mėnesį pradės darbą dar viena darbo grupė ir tarptautinė bendruomenė dirbant švietimo srityje įsitrauks, taip pat švietimo ministrai irgi spręs švietimo klausimus. Ačiū. Ačiū, ponia Pak. Äh, Seniai suprantamas, noriu įtraukti pranešimo tekstą taip pat ir teigiamo pobūdžio informacijos, tokios uh, informacijos dokumento tekste jau yra. Šiek tiek aš nenoriu vien tik e, kritikuoti, savai suprantama, taip kaip aš kalbėjau šiame postėje, negalės, negalėčiau kalbėti. Bosnijoje viena tema buvo paminėta, tai yra pabėgėlių gražinimas, donorai suteikia atitinkamą finansinę paramą ir turime užtikrinti, kad tie pinigai niekur nedingtų ir kad pabėgėliai norintys sugrįžti į ankstesnės gyvenamas, savo gyvenamasis vietas gautų atitinkamą paramą, kurią užtikrintų vietos savivaldos vadovai Republika Serbska. Teritorija iki šiol tai nebuvo padaryta. Bet noriu pasakyti, kad e, Kosovo piliečiai e, E, iki šiol negali dar atvykti Bosnija ir Hercegovinoje, net į Serbiją gali atvykti, todėl tą padėtį reikia pakeisti. Pirmininkas, ačiū. Norėjau paminėti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi vasario 25 dieną. Ponios ir ponai, mėly kolegos, norėčiau pasveikinti mūsų tarpę ir padėkoti jūsų vardu tai, kad atvyko Airijos užsienio reikalų tarptautinės prekybos, užsienio ministrui, prekybos ministrui Iman Gilmur, kuris atvyko į mūsų komitetą beveik iš karto po užsienio reikalų ministrų tarybos posėdžiausių šiandien noriu atsiprašyti, ponė ministrė, už tai, kad posėdėje negali dalyvauti mūsų pirmininkas ponas Brokas, nes jis turi spręsti dalyvauti diskusijose dėl tokių klausimų Vokietijoje. Ministrė, kaip suprantame, užsienio reikalų ministrų tarybos darbo atvarkė buvo sudėtinga, jūs svarstėte padėti Malyje, kur e, oficialiai pradės savo veiklą ES misiją skirtą padėti Malio kariniams pajėgoms, rytų partnerystės klausimas Mums yra svarbus, įdomu sužinoti, kaip ministrai vertina padėtį Ukrainoje, Gruzijoje ir Moldovoje, e, kurioje kyla grėsmė proeuropiečiai nusiteikusiems politiniams alijansams padėtis Irake, su kurio mes pasirašėme svarbų bendradarbiavimo sustarimą, mums yra labai svarbi pietų kaiminystėje nerima kelinti padėtis, ypač Sirijoje ir galiausiai atimų rytų taikos procesas atsižvelgiant į Izraelio rinkimų rezultatus. Iš tiesų darbo atvarkė pakankamai apkrauta. Taigi dabar norėtume sužinoti, kokiu išvadu, kokias išvadas padarė užsienio komisijų taryba, aš teiksiu jums žodį. My very best wishes uh, to, to Mr. Brock. No. And of course, he has. Uh... Ačiū, norėčiau uh, padėkoti ponui Brokai. Suprantama, mes uh, sprendėme šio klausimo. TVR posėdį baigė visai neseniai. Vyko dvi sesijos nuo 9.30 šį rytą, taigi diskusijos buvo gana ilgos ir diena ilga. Taigi džiaugiuosi galėdamas dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdėje ir pristatyti Jums užsienio reikalų tarybos darbo rezultatus. E, mes aptarėmės politinę situaciją Malyje ir patvirtinome kelio gairės, kurias patvirtino Malio vyriausybė ir vasario penktą dieną vyko Malio grupės posėdis kuriam vadovavo vicepirmininkė Katerina Ašton. Buvo pradėta ES mokymo misija ir mokymo pagalba bus teikiama netrukus po to, kai tik bus um, aptarta šį klausimas dėl karo paėgų Malyje. ES pritars uh, kelio gairėms po įvyksančių rinkimų ir bus nutarta dėl e, piliečių, dėl ginkluotųjų pajėgų stebėsenos. Taip pat buvo pritarta darbo grupės darbo rezultatams ir bus laukiama e, vystimo pagalbos, e, kuri buvo patvirtinta Dublinė įvykusiame posėdėje. Dėl situacijos Malyje pagalba turi būti mobilizuojama, e, skirta 15 milijonų eurų e, šiai misijai Malyje. 172 milijonus eurų pateikė ECO 2012 metais ir siekiama įveikti humanitarinę krizę ir 250 milijonų eurų humanitarinės pagalbos buvo skirta pastangos ir toliau dedamos siekiant šalyje įtvirtinti demokratiją ir teisės viršinybę. Rytų partnerystė buvo labai svarbus klausimas. Ministrai padarė išvadą, kad buvo pasiekta pažangos. Liepos mėnesį įvyks e, rytų partnerystės e, ministrus šalių susitarimas. Vasarą Vilniuje įvyks aukščiausio lygio susitikimas. Buvo kalbama dėl Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos, nes šios šalys yra svarbiausios rytų partnerystės valstybės. Buvo kalbama apie asociacijos susitarimą su Azerbaidžianu. Ministrai mane, kad labai svarbu e, pasirenkti aukščiausio lygio susitikimui, kad e, šalys partneriais tinkamai pasiruoštų. Komisijos narys e, Fiule trumpai informavo apie dialogą dėl rytų partnerystės Šiame posėdėje dalyvavo ir ponia Ašton, buvo keistasi nuomonėmis dėl e, su šalimis partnerėmis prieš įvyksant aukščiausio lygio susitikimui Vilniuje. Buvo taip pat padarytas pristatymas tuo klausimu užsienio reikalų ministrams. Tai yra priminimas, kaip svarbu, kokio, kokį didelį darbą ES turi atlikti prieš aukščiausio lygio susitikimą. Buvo e, pabrėžta, kad rytų partnerystės šalyse e, vyksta reformos ir kad nuo jų priklausys bendradarbiavimo intensyvumas. Tai yra to šalis, kurios parčiausiais vykdys reformas, galės pasinaudoti teikiamomis galimybėmis geriau. Ir aukščiausio lygio susitikime Vilniuje taip pat bus aptarti šie klausimai. Dėl Sirijos buvo nutarta dar trims mėnesiams pratesti e, esamas priemonės ir teikti papildomą apsaugą civiliams. Buvo svarstoma, kaip ES galėtų ir toliau remti opozicinės pajėgas ir kaip būtų galima pasiekti politinį sprendimą ir intensyviau teikti e, pagalbą. Taryba pripažino e, pono Brahimi pastangą siekiant politinio sprendimo, e, kuriant Sirijos opozicijos koaliciją. Taip pat taryba patvirtino rezoliuciją dėl Sirijos ir atsižvelgė į taikos ir humanitarinius klausimus. Šis dokumentas buvo, bus patvirtintas kovo mėnesį. Gerbėmėjai, užsienio reikalos tarybos posėdėje taip pat buvo svarstomos galimybės, kaip ES galėtų įsitraukti į, siekdam, į dėrybas, siekdama padėti šalims pasiekti susitarimo. ES pozicija dėl siekiamo dėrybų rezultato buvo išsakyta ne kartą ir kad reikalingas dviejopas sprendimas. Reikia dirbti, glaudžiai dirbti su antraja Obamos administraciją, siekti jų įsitraukimo. Būtent e, tai ir pasiryšta daryti. Buvo susitikimas su valstybės sekretorė praėjusiai savaitį. Taip pat buvo svarstoma politinė situacija Irake. E, Irakas patiria sunkumų, yra ir e, įvairių įtampų dėl konflikto, taigi buvo susitarta, kad ES ir valstybės narės intensyvi, intensyvin savo pastangas ir remsis ES ir partnerių ir Irako bendradarbiavimo sustarimo pasiektais rezultatais. Jungtinės tautos, Jungtinės Amerikos valstybės, Turkija. Šių šalių įsitraukimas yra labai svarbus. E, vykdoma 20 milijonų eurų verties programa. Ji, jos vykdymas prasidės e, vasarą. Buvo kalbama ir apie kitą finansinę programą. Taip pat komisijos narys Spibelks kalbėjo apie su saugumu susijusius iššūkius. Norėčiau pabrėžti kai kurias kitas tarybos išvadas, kurias mes patvirtinamės dėl DPRK buvo išvadose buvo pasmerktos branduolinis bandymas vasario 12 dieną, buvo įtrauktos trys papildomos finansinės priemonės, draudimas dėl tauriųjų metalų, dėl ES valstybėse narėse draudimo veikti bankams ir draudimas dėl banknotų ir monetų, nes siekiama atgrasyti Šiaurės Koreją nuo kitų panašių veiksmų. Buvo pabrėžta, kad ES remia jungtinių tautų institucijas, žmonių teisių tarybą ir buvo kalbama, e, kaip svarbu atlikti nuolatinę peržiūrą Buvo taip pat teigiama, kad ES turi aktyviai įsitraukti į tematinius debatus 2013 metais. Buvo kalbama ir DPRK, Iraną, Šrilanką, Baltarusijos klausimus, moterų vaikų teises, diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos, lytinių pagrindų ir visa tai yra nurodyta ES veiksmų plane. Dėl Zimbabvės taryba patvirtino išvadas ir buvo priimtas sprendimas dėl to, kad reikalingos tam tikros priemonės dėl įmonių ir asmenų. Taryba pritarė konstituciniai pažangai ir paragino politinės Zimbabvės partijas įgyvendinti e, pasaulinius susitarimus ir SADC nutarimą. Taip pat buvo imtasi kai kurių E, priemonių dėl tam tikras, prieš tam tikras įmonės ir asmenis. Gerbiamasis pirmininkė, taigi tokios pagrindinės išvados ir dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimą. Ačiū pirmininkė už pasisakymą. Dabar parlamentarai gali pas, galės užduoti klausimą. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Salafrankai. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiamas viceministrė. O jūs taip greitai mums pranešėte visus taip greitai e, pranešėte visas naujoves, visiškai tik prieš pus, e, pusantros valandos ar valandos ir šiek tiek, visiškai neseniai baigėsi šitas susitikimas, taigi mes tikrai jums labai dėkingi. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Jūs kalbėjote apie išvadas dėl Sirijos, dėl padėties Sirijoje. Be to, kad e, tikrai remiame ir Arabų lygos, ir ypatingojo galiotinio pastangas ir be to, kad saugumo tarybai yra, taryboje yra reikalaujama ir spaudžiama Kinijai ir Rusija e, prisimti tam tikrus įsipareigojimus. Kaip Jūs manote, ar, ar tie baisus žmogaus teisų pažeidimai, jeigu, jie būtų, jeigu, jie būtų, jeigu dėl jų būtų kreiptasi į tarptautinį tribunolą, ar tai padėtų juos sustabdyti. Taip pat buvo kalbama apie Šiaurės Koreją. Junknių tautų saugumo, e, saugumo taryba priėmė atitinkamus dokumentus, bet ir ES e, patvirtino, žada patvirtinti sankcijas. Norėčiau paklausti, kokios tos sankcijos tiksliai bus. Ir paskutinis klausimas susijęs su misija Malija. Taryba bu, priėmė sprendimą pradėti misiją Malyje, būtent paremant Malio kariuomenę ir jau pirmoji dalis šitos programos yra pradėta, tai sostinė, Malio sostinėje. Tačiau yra kalbama, kad mis, šios misijos tikslas nėra e, įsijungti į kovą, įsijungti į, į, į pačias korinės operacijas. Ar taryboje buvo įvertintos e, saugumo sąlygos, būtent šios misijos. Šitą klausimą užduodu tu, turėdamas galvoje tai, kad buvo pasakyta, jog nedalyvaus karinės operacijose, nors mūsų ES misija šio šalyje yra tikrai labai svarbi. Ačiū, ponas Danžan. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė vice premjerė. Dėkoju, kad atvykote taip greitai pristatyti tarybos išvadas. Du klausimus noriu užduoti dėl padėties Malyje, kuomet e, JAF viceprezidentas Bidenas prieš dvi savaitės lankėsi Paryžyje. Jis e, prašė, kad e, AMISMA, tai yra afrikiečių saugumo užtikrinimo, taikos užtikrinimo paėgos, kurios turėtų garantuoti ilgalaikį saugumą Šiaurės Malyje, kad šios paėgos e, taptų pavaldžios jungtinėms tautoms, taptų jungtinių tautų taikos palaikymo misija ir tai daug ką pakeičia, tiek e, turint omenyje finansinę paramą, tiek įgaliojimus ar buvo svarstoma ši tema ministrų taryboje, ar buvo kalbama apie tai, e, į ką išsirutulios ta taikos palaikymo operacija dėl padėties Sirijoje. E, Prancūzijos užsienio ministras Fabius neseniai kalbėjo apie ginklų embargą. Embargas yra taikomas tačiau būtina pakeisti jo taikymo tvarką tam, kad būtų galima veiksmingiau apsaugoti civilius gyventojus. Ar buvo, ar paklausti apie šios pataisos turinį, apie techninius aspektus, kaip įgyvendinti šį ginklų embargą. Ačiū. Ačiū ponai Paleckiai žodis. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Uh, Mr. Minister, I would like to. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Norėčiau užduoti klausimą. Norėčiau paklausti apie padėtį šalyje, kur Europos Sąjungos kaimynė, sudėtinga kaimynė, būtent Baltarusija. Jūs, aišku, išmanote padėti šalyje ir žinote, kaip Europos Sąjunga deda pastangas E, kritiškai žiūrėti santykius su Baltarusija, taip pat taikyti tam tikras sankcijas ar ieškoti pusiausvės tarp šitų dviejų požiūrių. Ką mano pirmininkaujantį šalis, kokia turi būti mūsų politika su šia šalimi, kaip mes turėtumėm su ją bendrauti. Ačiū, ponas Atkins. Ačiū, nuostabu jūs vėl matyti čia tikrai tikriausiai čia maloniausia pirmininkavimo dalis, kad mūsų ministrai atvyksta. Ir, ir praeitą mėnesį džiaugiausi jūsų apsilankimu ir šiandien irgi. Atsiprašau, kad pasikartosiu, bet nėra, nėra išeities. Būtent kalbėsiu apie artimuosius rytus. Izraelio rinkimai pasibaigė, bet vyriausybės dar nėra. Uh, Galbūt per ministrų tarybą galima būtų kažkaip paspausti dėl gyvenviečių Palestinos teritorijoje ir dėl kitų klausimų. Manau, kad būtent dabar yra tinkamas laikas žengti tą žingsnį. Galbūt jūs, kaip ir meninkaujanti valstybė arba aukščiausiai galiotinė, galėtų žengti šitą žingsnį būtent šiuo metu. O antras klausimas yra toks, turint galvoje, kad mes dalyvaujame ES kvartete. Ar nebūtų tikslinga pakviesti poną Blerą, kad ir jisai dalyvautų jūsų posėdėje, kad ir jisai suprastų, ką tas kvartetas veikia? Ačiū, ponė Lunačiak. Ačiū, pirmininkė. Žaliųjų frakcija taip pat sveikinu Jūs atvykus į šį komitetą. Turiu du klausimus dėl Sirijos. Gal aš ne viską išgirdau, ne visą jūsų pasisakymą, bet mes girdėjome, kad ir žiniaslaidoje yra kalbama apie tai, kad bus atšauktos karinės sankcijos tekomos Sirijai. Kai kurios šalis nes kai kurios šalis norėjo tiekti ginklus mm, sukilėliams. Su, su Ką jūs galėtumėt pasakyti apie tai, kurios šalis buvo už, kurios prieš ir koksai buvo sprendimas priimtas, ar neatšaukti sankcijas, ar kaip mes norėtumėm sužinoti daugiau smulkmenų. Antras klausimas - Ukraina pasiektą aklavietę, kaip manote, ar bus koks progresas, kas vyks ateityje, nes šiuo metu viskas yra tiesiog sustoję. Ar jūs apie tai kalbėjote ir kaip manote, ar per artimiausias porą savaičių bus kokių poslinkių? Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar leisiu pirmininkui atsakyti į klausimus, o tada bus antrasis klausimų raundas. Turiu tris pasi norėčius pasisakyti sąraše, gerbimas ministre. Thank you, Mr. President. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsakyti į tuos klausimus, kurie susiję su Sirija, kuriuos uždavė ponas Alafranka, ponas Danžan ir ponia Lunačiak. Visų pirma, dėl tarptautinio kriminalinio teismo pozicijos. Buvo padarytos išvados, kad ES ir toliau sunerimusi, kad nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės ir žmogaus teisų įstatymai žmogaus teisų srityje ir gali būti nustatyti ir karo nusikaltimai pagal Romos statutą ES ragina Europ, Jungtinių tautų saugumo tarybą skubiai spręsti klausimą Sirijoje ir visus su tuo susijusius aspektus ir kaip prašyta Šveicarijos laiške, kuris buvo adresuotas saugumo tarybai sausio 14 dieną šiais metais. Ir buvo kalbama, kad e, turi būti atsakyta už nusikaltimus prie žmonė ir už karo nusikaltimus. Taigi situacija Sirijoje bus perduota tarptautiniam baudžiamajam teismai. O dėl sankcijų visų pirma buvo priimti tokie sprendimai. Esamos sankcijos kurios taikomos Sirijai, bus ir toliau taikomos dar tris mėnesius. Buvo užduotas klausimas ir jis buvo susijęs ne su tuo, kad galbūt reikėtų nutraukti ginklų embargą. Jis lieka ir toliau galioti. Tačiau buvo patikslinta, kad sankcijose yra nuostata dėl tam tikros karinės įrangos naudojimo ir techninės pagalbos teikimo, kad būtų teikiama papildoma pagalba civiliams gyventojams ir tai buvo minima diskusijose kad gyvybei nepavojinga karinė įranga ir kita techninė pagalba gali būti teikiama tais atvejais, kai jos yra prašoma, kai ji reikalinga siekiant užtikrinti civilių gyventojų saugumą. Ir užsienio reikalų tarybos išvadose nereiškia, kad yra nutraukiamas ginklų embargas. Visai, visai net ne, neartėjama prie tokio sprendimo. Dėl malio. Buvo pateikta informacijos, kurią pateikė kai kurios valstybės narės ir komisija. Uh, dėl saugumo situacijos Malyje ir dėl apskritai e, humanitarinės situacijos. E, Prancūzija vykdo karinę operaciją Malyje ir joje dalyvauja daugiau kaip 4 tūkstančiai karių. Ir šią operaciją remia ne viena valstybė narė ir taip pat e, kiti tarptautiniai veikiai FIZMA irgi paskirė apie 4 tūkstančius karių, taip pat dalį karių iš Čado, kurie e, tiesiogiai dar nedalyvau šiuose operacijose. Ir buvo išlaisvinimo operacijos, tai Timbuktu, Gau ir Kidal. Ir naudojamos kitos priemonės prieš e, teroristinį karą. Tarp parti, prieš partizaninę karo taktiką. Ponas Paleckis ir ir Ponas Lunačiak uždavė klausimą susijusi su rytų partnerystė Baltarusija ir Ukraina. Labai svarbu yra tai, kad prieš Liepos mėnesį vyksiantį ministrų susitikimą jau vyksta darbas ir prieš įvyksiantį posėdį lapkričio mėnesį. Svarbu pasakyti tai, kad ministrams rūpėjo tinkamai pasiruošti prieš Vilniaus aukščiausio lygio susitikimą ir jam pasirenkti. Ir antras dalykas, kuriam teikiamas didelis prioritetas pastaruoju metu, kalbant apie rytų partnerystę ir kalbant apie tas šalis, kurios yra rytų partnerystės šalys, tai visa europinė perspektyva, kaip to šalys įsivaizduoja save, su kokiais klausimais susiduria, kaip jos supranta laisvosios prekybos susitarimus ir klausimus susijusios su demokratija, žmogaus teisėmis, teisės viršenybė. Ir manyčiau, kad būtų galima pasakyti, kad kiekvienoje šalyje situacija šiais klausimais yra skirtinga. Ji nėra panaši visose rytų partnerystės šalyse. Ji skirtinga kiekvienoje šalyje. Ir tai yra tas klausimas, prie kurio taryba nuolat grįž. Dėl artimųjų rytų ir pono Atkinso užduoto klausimo per pietus mes diskavom, aptarėme artimųjų rytų taikos procesą ir nutarėme, kad tai yra galimybė. Ir manėme, kad iš karto po JAV prezidento rinkimų ir po rinkimų įvyksiančių Izraelyje atsiras galimybė e, pasiekti pažangos dėl artimųjų rytų taikos proceso. Ir e, ponas Kerry, naujasis valstybės sekretorius, e, pateikė žadančios informacijos ir prezidentas Obama ketina vykti į artimuosius rytus, regis kovo mėnesį. Ir štai ES atsiranda galimybė labai aktyviai dirbti su kitais, siekiant užtikrinti e, klausimų sprendimą artimuosiuose rytuose ir kad būtų iš naujo pradėtos diskusijos mums irgi reikės įvertinti to kvarteto ketverto vaidmenį. Ir kokios diskusijos vyks ir su kuo, mes dar neaptarėme tos galimybės, kad būtų galima pakviesti pona Blerą dalyvauti užsienio reikalos tarybos posėdėje Šiuo metu žinome, kad dalyvaus e, daktaras Ibrahimi tikriausiai per kitą posėdį ir mes e, aptarsime situaciją Sirijoje. Na, ar dar liko neatsakytų klausimų? Ir jeigu taip, tai prašyčiau priminti. Much, minister, now... Labai ačiū ministrui. Kita klausimų ratą pradės ponas Petringas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone užsienio reikalų ministrė, jūsų darbas tikrai nepavydėtinas. Pasaulis yra didelis, jame daug įvairaus pobūdžio problemų. Noriu užduoti klausimą dėl Malio. Manau, visi turėtume būti dėkingi prancūzijos prezidentui už tai, kad jis ėmėsi veiksmų Malyje. Tačiau ar nemanote, kad e, tokie kariniai veiksmai turėjo būti vykdomi ES? Ir rengiantis operacijai Malyje, kadangi šalia jūsų sėdi šios veiksmų tarnybos generalinis sekretorius ponas Vimo, noriu paklausti, ar svarstoma galimybė sukurti ES tam tikras karinės struktūras tam, kad ateityje ES galėtų spręsti tokias problemas su kuriamis buvo susidurima Malyje. Turint omenyje, kad reikėtų už tos veiksmus padėkoti Prancūzijos prezidentui, tačiau jos turėjo atlikti arba būtų, turėjo būti atlikusi Europos Sąjunga. Ponas Raučikas. Ačiū. Ministrė, tikime prie artimųjų rytų temos, minėjote, kad atsiveria tam tikros naujos galimybės ir tai mes turėtume aktyvėjantis veiksmų, ypač per antrąją prezidento Obamos kadenciją, noriu paklausti apie Hezbollah. Mūsų bičiuliai iš eh, JAV, taip pat eh, iš JAV kongreso spaudžia mus įtraukti Hezbollah organizaciją į teroristinių organizacijų sąrašą, ypač po naujausių žinių, kurias gavo Bulgarijos valdžia susijusiu su Burgas žudynėmis. Kaip Jūs vertinate šį spaudimą ir klausimą, ponas Tenukas? Ačiū pirmininkė, aš čia sėdžiu. Pana Lunačiak jau e, uždavė dalį mano klausimo dėl Ukrainos rengintis Vilniaus vadovų tarybai. Ar manote, kad buvo Ukrainoje pakankamai pastangų padėta tam, kad galima pasirašyti asociacijos sutartį, stabilumo sutartį, palankiai vertinu visų veiksmus e, Zimbabvės atžvilgių, taip pat ir susijusius su e, kompensacijų išmokėjimu už turto nusavinimu Mugabės režimo valdymo metu. Ar manote, kad sankcijos ir toliau turėtų būti išlaikytos, kol nebus daryta nauja šalies vyriausybė dėl Hezbollah taip pat. Noriu pratesti šį klausimą, kaip suprantu, Airijos vyriausybė labiausiai iki šiol priešinosi Hezbollah įtraukimui į teroristinių organizacijų sąrašą. Galbūt galėtumėte paaiškinti, koks e, yra e, skirtumas tarp karinio Hezbollah sparno, kuris yra įtrauktas į teroristų organizacijų sąrašą ir politinio sparno, kuris nėra, tai tuo tarpu Hezbollah save laiko e, vientisą organizaciją. Gal galėt paaiškinti Airijos vyriausybės poziciją, kodėl dėl Hezbollah neįtraukimo į teroristų sąrašus. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimą? Jeigu niekas nu, nenorėtų daugiau klausti, tai prašau ministro atsakyti užduotus klausimus. Pas Danžan papildomą klausimą noriu užduoti. Noriu grįžti dar prie Malio ir Afrikos taikos palaikymo pajėgų, afisma pajėgų pergrupavimą į jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgas, taikos užtikrimas pajėgas. Šį klausimą nebuvo atsakyta. Prašau žodis ministrui. Pirmiausiai atsakysiu klausimą dėl malio. Žveigdamas už akių noriu paminėti, kad buvo pradėtas esminis pasirengimas Europos Sąjungos mokymų misijai. Generolas Lakontra iš Prancūzijos buvo paskirtas pajėgų vadu, šios operacijos vadovu. Saus 29 dieną prasidėjo operacija ir balandžio pradžioje turės prasidėti malio kariškių mokymai. 200 Europos Sąjungos kariškių dalyvaus šioje operacijoje. Centrinė būstinė, e, vyriausia būstinė veikia Bamaku. Sostinėje bendras personalo skaičius sudarys 500 žmonių ir mokymai vyks už 600 km iš šiaurę nuo Bamako. Deja, ES aptikamos struktūros nebuvo baigtas kurti iki logistinės struktūros nebuvo baigtas kurti iki operacijos pradžios ir dabar dedamos visos pastangos, kad karinių paėgų mokymai ir konsultavimai prasidėtų nedelsint. Atsakant į klausimą, ar ES turėjo prisimti atsakomybę ar pareigą reaguoti į padėtį Malyje, ar atskiros valstybės narės turėjo prisimti ant savo pečių šią atsakomybę, galiu paminėti, jog manau, kad reikia atsižvelgti į vieną aspektą, tai yra krizės eiga kadangi Prancūzija turėjo galimybę reaguoti greitai, nes turi savo karinių bazių Čede, Senegale ir Dramblio kaulo krante. Kalbant apie tai, kaip ateitie ES pastelkusi atitinkamas e, gynybos rytyje veikiančias struktūras galėtų reaguoti į tokio pabudžio krizės, tai Manau, kad įvykiai Malyje ir reakcija juos prisidės prie atitinkamos diskusijos e, vystimo, nes e, Malio klausimus reikėtų spręsti skubos tvarka ir atsižvelgiant į aplinkybę šioje šalyje, galbūt Pone Petringė, iš dalies tai galiu atsakyti jūsų klausimą, bet e, bandant išsameu jį atsakyti reikėtų platesnio masto diskusijos, kalbant apie Hezbollah organizaciją. Ir e, Bulgarijos patiktą informaciją ministrų taryba gavo atitinkamą informaciją susijusią su išpolio burgas vietovėje tyrimu. Sakau čia į ponų Raučiako ir Tenako klausimus. buvo sutarta, jog labai svarbu Europos Sąjungai paraginti Libano valdžią bendradarbiauti su Bulgarijos institucijomis tam, kad e, nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn ir kad būtų bendrai kovojamas su tarptautiniais teroristais. Ir ministrų taryba apskritai palankiai vertino, teigiamai vertino tokį bendradarbiavimą. Bulgarijos užsienio reikalų ministras taryboje informavo mus apie tai, kaip vyksta tyrimas. Ir kuomet e, bus e, gauta daugiau informacijos, taryba su jie susipažins ir padarys atinkamas išvadas. Užsienio ministrų taryboje šiandien nebuvo svarstomas Hezbollah organizacijos įtraukimo į turistinių organizacijų sąrašo klausimas. Pone Teno, kai minėjote mano šalies vyriausybės poziciją, aš tik noriu priminti, kad šiandien neatstovauju savo šalies vyriausybėje, aš atstovauju tarybai, tačiau manau, kad reikėtų vertinti padėti Libane ir Libanas e, yra labai svarbi šalis visame regione, ypač e, turint omenyje tai, kas šiuo metu vyksta Sirijoje. Žiniasklaidoje buvo tam tikros informacijos apie tai, kad galbūt Hezbollah klausimas bus svarstamas užsienio reikalų taryboje, tačiau jis nebuvo svarstamas ir mums reikia palūkėti Bulgarijos užsienio reikalų ministro išvadų, kurios turėtų būti pateiktos per būsimus susitikimus dėl Ukrainos. Prieš kelias savaitės vyko labai naudingas susitikimas užsienio reikalų tarybos narių ir Ukrainos užsienio reikalų ministro. Pasirinktas požiūris um, daugiau už daugiau, ne daugiau paramos, už, už daugiau reformų santykiuose su Ukraina. Ir, e, e, siūlomas partnerystės, e, būsimas susitarimas yra grindžiamas šiuo požiūriu. Europos Sąjunga turi pasinaudoti turimais, ypač ekonominiais svertais, tam, kad ypač žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės srityse būtų siekiama pažangos Ukrainoje, bandant užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą ar galimybę pasiekti pusiausvyrą mm, suteikiant Ukrainai europinę perspektyvą kadangi ta pusiausvėra pakrypo į e, neigiamą pusę, tai atitinkamai sumažėjo mūsų galimybės pasinaudoti žmogaus teisų ir demokratijos svertais, tačiau tikrai mums nemažą susirūpinimą kelia padėtis Ukrainoje, taip pat ir Baltarusijoje, kalbant apie Zimbabvę, ponė Tenokai, vėlgi šiandien priimti sprendimai dėl sankcijų Zimbabvei buvo atsakas į padarytą pažangą. Užsienio reikalų taryba atitinkamai sureagavo į padarytą pažangą, siekdama tą pažangą toliau skatinti ir todėl sankcijos buvo sušvelnintos kaip atlygis už pasiektą pažangą, tačiau iš tiesų šį procesą reikia vertinti labai apdairiai reikia vertinti ir stebėti nuolat, todėl taryba prie padėties Zimbabvėje turės nuolat grįžti. Pone Danžanai, Kalbant apie afismą misijos e, pavaldumą jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgoms, performavimą, atitinkamai sprendimams prireiks laiko ir turės jie būti patvirtinti jungtinių tautų saugumo taryboje, turės būti suteikti, nustatyti labai aišku šių pajėgų įgaliojimai. Mano prezidentas ką tik išsiuntė savo sutikimą raštu e, Junktinių tautų geriausiam sekretoriui, tačiau kol kas didžiausias prioritetas yra užtikrinti stabilumą šioje šalyje. Ačiū ministrui. Ar dar kas nors turėtų klausimų, papildomų klausimų? Atrodo, pane ministrė, kad patenkinate visų e, salėje esančių parlamento narių smalsumą. Labai ačiū už tai, dėkoju dar kartą už tai, kad taip greitai atvykote po ministrų tarybos posėdžio, nekantriai laukiame būsimų susitikimų su jumis ir linkime sėkmės jūsų tolesnėje veikloje.